Pan poseł Tarabela. Ponas Tarabela sako, kad jau turėtume pradėti. Pradėkime balsavimą, gerbėmėjai. Vakar aš prašiau jūsų pasiimti balsavimo korteles. Ir pirmiausia, balsuosime dėl apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonių. Tai yra rekomendacija antrajam skaitimui. Prisiminate, kad e, rugsėjo 29 dieną mes kalbėjome šią temą E, šio rekomendacijų projekto patvirtinimas e, būtų pradžia tvirtinant reglamentą dėl apsaugos nuo augalų kenksmingų organizmų priemonių, dėl kurio buvo susitarta su taryba. Ir tas, e, tai jau galėtų būti patvirtinta spalio mėnesio antrojoje sesijoje parlamente. Ir iš karto galėsime balsuoti.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 Visi jau įdėjo korteles, visi balsavo, taigi galime baigti balsavimą. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Ir periname prie antro punkto. Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas. Pranešimo vertinimas pagal e, BNR. Pone Dancila yra nuomonės referentė. Ir kaip žinote, tai yra nuomonė rengiama savo iniciatyva. Atsakingas e, komitetas yra regionų vystimosi komitetas. Manau, kad ponė Dancila mums pasakys daugiau papasakos plačiau apie šią nuomonę, apie tai, kokie buvo pateikti pakeitimai, kokie patvirtinti kompromisai. Jeigu galėtumėte pristatyti, ponė Densilą, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems šešėlinėms pranešėjams, visiems kolegoms, kurie pasiūlė pakeitimų. Norėčiau padėkoti sekretoriato darbuotojams už jų atliktą darbą. Aš manau, kad struktūriniai investicijų, struktūriniai fondai, investicijų fondai turi būti svarbus šaltinis skatinant kaimo plėtrą įvairiose valstybėse narėse. Taigi aš dar kartą norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. Dėkoju. Dziękujemy Pani Poseł, gratulować będziemy później. Ačiū. O dabar balsuosime. Kas už pirmą pakeitimą? Prašom balsuoti, pakeliant rankas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. F kompromisas. Balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ačiū, baigėme balsuoti. Kompromisas patvirtintas. Periname prie A kompromiso. Pradedame balsuoti dėl A kompromiso. Pradedame. Baigiame balsuoti. Kompromisas patvirtintas. 13 ir 14 pakeitimai. Pane Goševska ir panas Kužmiuk juos teikia. Kas už? Ačiū patvirtinta. Periname prie devinto kompromiso. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Kompromisas patvirtintas. Periname prie devinto pakeitimo. Kas už? Devintas pakeitimas. Kas už? Ačiū patvirtinta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 15 pakeitimas. Kas už? Ačiū patvirtinta. 19 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 20 pakeitimas. Kas už? Patvirtinta. 21 pakeitimas. Kas už? Patvirtinta. 22 kas už? Patvirtinta. 23 kas už? Patvirtinta. B kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 36 pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. 37 pakeitimas kas už, prieš atmesta. 38 pakeitimas kas už patvirtinta. 39 už prieš atmesta. Keturiasdešimt antras pakeitimas. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas, 40 e, pakeitimas. Kas už 40? Patvirtinta. 42. Kas už? Prieš. Patikrinsime elektroniniu būdu. Dėl 42 balsuojame. Balsuojame dėl 42. Ačiū. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 41. Kas už? Ačiū patvirtinta. C. Kompromisas. Ne, pasitikrinsime dėl 41. Balsuojame. Pradedame balsuoti. Ačiū, baigėme balsuoti. Pakeitimas patvirtintas. C kompromisas. Pradedame balsuoti dėl kompromiso C. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 33 pakeitimas, kas už, 43 kas už, kas prieš, atmesta 45 pakeitimas kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 45. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. D kompromisas. Pradedame balsuoti. Dėl D kompromiso balsuojame. <coughs> Baigime balsuoti. Patvirtinta. 57 pakeitimas kas už. Ačiū. Patvirtinta. 58 pakeitimas kas už. Prieš. Pasitikriname dėl 58. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 59 kas už. Ačiū. 60 kas už. Priimta. 61 kas už. Prieš. Atmesta. 63 kas už. Patvirtinta. balsuojame dėl 64 pakeitimo. Kas už? Prieš? Atmesta. 65. Kas už? Patvirtinta. Šešiasdešimt šeštas pakeitimas. Perkime prie 67 pakeitimo. Kas už, prieš, atmesta. Šešiasdešimt aštuntas pakeitimas. Šešiasdešimt aštuntas kas už, prieš, atmesta. Septyniasdešimtas už, patvirtinta. Šešiasdešimt pirmas už, prieš, atmesta priimta. Ne, pasitikrinkime. Ponas Gesė e, pakėlė ranką. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Ačiū. 72 pakeitimas kas už, patvirtinta. 73 kas už, prieš, atmesta. 74 kas už, prieš, atmesta. E kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Ačiū. Kompromisas patvirtintas. Pereiname prie 88 pakeitimo. Kas už 88 pakeitimą, kas prieš? Pasitikrinkime dėl 88, nes panas Dekastro nebalsavo, štai nepakėlė rankos. Taigi pradedame balsuoti dėl 88 pakeitimo. 88. Baigime balsuoti. patvirtinta. 92 pakeitimas kas už, patvirtinta. 93 kas už, patvirtinta. 97 ir 101 pakeitimai. Kas už, prieš, atmesta. 98. Kas už? Prieš? Atmesta. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime. Ponui Agnių paprašius, pasitikriname. Taigi 98. Baigėme balsuoti. atmesta. 99. Kas už? Prieš atmesta. Šimtasis. Kas už? Prieš atmesta. Kompromisas G. Pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti. Toliau 23 komprom... pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 24, 112, kas už, prieš, atmesta. 109 už, patvirtinta. 110, kas už, prieš, patvirtinta. 111 už, patvirtinta. O dabar balsuokime dėl visos nuomonės. Su mm, patvirtintais pakeitimais be abejo. Taigi e, atidarome balsavimą dėl visos nuomonės. Prašom. Ačiū. Baigiam balsuoti. Nuomonė patvirtinta, galime pasveikinti ponė pranešėja, ponė Dencila. Ar norėtumėte dar pasisakyti? Prašom. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už uh, balsavimo rezultatus ir jų indėlį rengiant šį pranešimą. Dėkoju, pirmininkė. Dėkujame. Ačiū. O dabar perikime prie kitų darbo atvarkės punktų. Kaip žinote, 13 punktas mm, tai yra arklinių šeimos e, gyvūnų. Klausimas yra atidėtas. Tai dabar pereikime e, prie komisijos santykių generalinio direktorato pristatymo dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Tai yra labai įdomi tema, labai svarbi, kelinti didžiulį visuomenės susidomėjimą. Taigi, iš tikrųjų bus gerai gauti daugiau informacijos šiuo klausimu e, iš komisijos. Kaip žinote, šią temą užsima Envi komitetas. Bet vis dėlto ir mums tai yra labai svarbi tema, nes ji yra, aišku, susijusi su žmonių sveikata. Taigi paprašysiu komisijos atstovos, atstovės, ponės Sabinės Viser, kuri darbėje neatvyko. Tikriausiai komisija galvoja, kad mes ilgiau balsuosime. Tai dabar galbūt pereikime prie e, afrikinio keulių maro. Tai taip pat svarbi tema, taip pat e, Santė generalinis direktoratas už ją atsakingas. Ar tie atstovai Santė generalinio direktorato, kurie turėjo kalbėti apie afrikinį keulių marą, jau yra salėje? Ne. Tai tuomet Patvirtinsime dabar tos sprendimus, kurie buvo priimti koordinatorių posėdėje. Gavote elektroninę ir popierinę dokumento versiją. Nematau, kad e, kas nors turėtų pastabų, tai taip suprantu, kad galime tvirtinti tos sprendimus. Na ir dabar galime arba pradėti diskusiją dėl tų klausimų kuriuos norėjome aptarti su komisija, arba padarykime 10 minučių kavos pertraukėlę. Ir tada po tos techninės pertraukėlės, kavos pertraukėlę vadinkime techninių reikalų, Ir tada po pertraukėlės tęstume darbą. Jeigu kitų pastabų ar pasiūlymų nėra, tai na ką, aš atsiprašau, kad mes taip greitai balsavome. Ponas Tarabela visada mane stebina, labai jums esu dėkingas, nežinau kaip atsidėkosiu, bet tikrai to nepamiršiu, net ir tada, kai nebebūsiu parlamento narys, to nepamiršiu. Dešimt minučių per traukėlę, nes neturime komisijos atstovų. Čia mano kaltė. Per greitai įvyko balsavimas, taigi aš prisimu atsakomybę. Dešimt minučių per traukėlę.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

pero fora, fora Uznawiamy obrady. E, Przechodzimy. Mėly kolegos, tęskime darbą. Dabar galime pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Pas mus jau atvyko generalinio e, sveikatos direktorato e, E, atstovai, dėl to mes galime tęsti darbą. Taigi išgirsime, ką mums pasakys komisijos atstovai. Prašom žodis Jums, ponė. Labas rytas visiems. Norėčiau padėkoti už tai, kad mus pakvietėte į šias e, diskusijas, tam, kad galėtumėm aptarti e, tokį svarbų klausimą, kaip endokrininė sistema ardančios medžiagos. Jūs tikriausiai žinote, kad komisija, laikydamasi savo įsipareigojimų dar prieš 2016 metų vasaros atostogas, e, pateikė mokslinių kriterijų sąrašo projektą. Um, Tai buvo svarbu, norint įgyvendinti du teisės aktus. Visų pirma, tai yra teisės aktas dėl e, augalų apsaugos priemonių, o taip pat ir kitas teisės aktas dėl biocidų. Birželio 15 dieną komisija paskelbė savo komunikatą apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Mes taip pat atlikome išsamų poveikio vertinimą. Komisija tuo pačiu metu uh, pateikė du teisės akto pasiūlymus, kur ir pateikti tie kriterijai skirti apibriežti endokrinę sistemą ardančias medžiagas. E, vienas iš tų pasiūlymų tai yra deleguotasis teisės aktas e, atitinkantis biocidų reglamentą, o kitas deleguotasis teisės aktas dėl augalų apsaugos priemonių reglamento. Ir abu šie pasiūlymai uh, bus e, svarstami pagal numatytą procedūrą. Teisės aktų projektai buvo paskelbti komisijos e, tinklapyje. Mes siekiame užtikrinti kiek įmanoma didesnį skaidrumą. Norėjome, kad visi dokumentai būtų pateikti vienoje vietoje. Dabar dėl tų kriterijų. Visų pirma pasakysiu, kad e, tie kriterijai E, yra tokie patys augalų apsaugos priemonėms ir biocidams. E, komisija laikėsi štai kokios nuomonės, norint užtikrinti e, žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, neturi būti daromas joks skirtumas, ar mes kalbėtumėm apie augalų apsaugos priemonės ar apie biocidus. Taigi mūsų tikslas buvo užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą. To siekiama abiejose minėtose teisės aktuose. Kokie yra, kaip yra parengti tie e, moksliniai kriterijai? Visų pirma, pasakysiu, kad jie pagristi trimis elementais. Mes remiamės naujausiamis pasaulio sveikatos organizacijos apibrieštimis, kas yra endokrininė sistema erdančios medžiagos. Vienas iš tų kriterijų tai yra neigiamas poveikis veikatai susidūrus su endokrininė sistema ardančiomis medžiagomis. Taip pat mes atsižvelgiame ir į tai, kaip veikia tos endokrininės medžiagos. Mes e, taip pat e, vertiname ryšį tarp endokrininių sistemų veikimo būdo ir neigiamo poveikio sveikatai. Kaip sakiau, mes vadovavomės Pasaulio sveikatos organizacijos pateiktą apibrieštime. Kriterijose taip pat patikslinti ir principai, kuriais reikia vadovautis, norint įvertinti e, pavojų arba keliamą riziką. Mes taip pat remiamės ir e, in vitro duomenimis, taip pat e, duomenimis apie gyvūnus. Manome, kad tokie patys e, duomenis turėtų galioti kalbant ir apie žmonės. Po to, kai buvo paskelbti kriterijai, kilo diskusijos ir mes buvome kaltinti, kad kriterijai susiję tik su žinomu neigiamu poveikiu žmonėms, bet nebuvo vadov, kad nebuvo vadovautasi atsargumo principu. Bet mes manome, kad tokia kritika yra nepagrista. Toliau. Komisija siūlo kai ką keisti augalų apsaugos produktų reglamento pirmame priede. Mes siekiame, kad būtų atsižvelgta į naujausias mokslinės ir techninės žinias. Šis siūlomas pakeitimas yra pagrystas įgaliojimais arba mandatu e, pagal tą patį reglamentą. Na ir šio pakeitimo pobūdis yra susijęs su išimtimis, kurios yra numatytos tame teisės akte. Tokia išimtis išimtis yra taikoma tuomet, kai medžiaga yra e, traktuojama kaip endokrinė sistema ardanti medžiaga. Taigi mes siūlome keisti tą išimtį. E, e, buvo kalbama apie labai mažą e, tokios medžiagos poveikį, o mes siūlome sakyti e, tokio e, mažo poveikio riziką. Mums svarbu, kad būtų atsižvelgta į dabar turimus mokslinius duomenis. Taip pat mes norėtumėm, kad būtų harmonizuotas kriterijų pagal abu šios teisės aktus įgyvendinimas, nes mūsų pasirinktas požiūris dėl augalų apsaugos E, produktų reglamento, kur kalbama apie mažo poveikio riziką. Tas pats požiūris jau yra įtvirtintas ir biocidų reglamente, taigi mes siekiame suderinti šios abu teisės aktus. Biocidinių produktų reglamente. Reglamentas parengtas anksčiau. Jis yra naujesnis negu kad augalų apsaugos reglamentas ir biocidų e, reglamente taip pat atsižvelgta į naujesnius mokslinius duomenis. Taigi, iš esmės komisija yra įsitikinusi, kad e, pateikti kriterijai yra tinkamesni, jie e, geriau atsižvelgia į mokslinius duomenis. Dabar vadovaujamės laikinais kriterijais tam, kad apibrieštumėm endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Tie laikini kriterijai kartais um, ne visai teisingai e, naudojami ir jais naudojantis e, kartais sunku įvertinti tas endokrinę sistemą ardančias medžiagas. Taigi, mūsų nuomonė, tie laikini kriterijai nėra tinkami naudoti ir tai, ką siūlo komisija, geriau atitinka naujausius mokslinius duomenis. Mes manome, kad tokie nauji kriterijai yra tinkamesni apibriežti medžiagas, kurios ardo endokrininę sistemą. Dabar galiojantis laikini kriterijai, dėl kurių beje taip pat buvo atliktas poveikio vertinimas ir viešosios konsultacijos, nėra primtini susijusioms pusėms ir valstybėms narėms. Taigi, ir vertinant šios pusės, mums atrodo, kad Neverta toliau vadovautis tokiais laikinais kriterijais. Taigi komisija yra įsitikinusi, kad reikia keisti kriterijus ir kiek įmanoma greičiau pradėti taikyti naujus kriterijus. Taip pat tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes nesiūlome jokio perinamo laikotarpio naujų kriterijų taikymui. Dar šitą patikslinsiu. Mes atlikdami poveikio vertinimą analizavome įvairias galimybės. Noriu pastebėti, kad komisija nesiūlo kategorijų. Dėl to, kas gali būti tos endokrininės sistemą ardančios medžiagos. Taigi, Mes neketiname siūlyti endokrininę sistemą ardančių medžiagų kategorijų. Nemanoma, kad tai būtų vertinga. Mums svarbu, kad kad būtų aiškiai apibriešta, kas yra tos endokrinės sistemą ardančios medžiagos ir jų poveikis. Mes taip pat vertiname ir endokrininę sistemą ardančių medžiagų e, veiksmingumą, poveikį. Bet e, e, tokios medžiagos veiksmingumas arba galingumas nėra laikomas kaip vienu iš kriterijų. 2016 m. balandžio mėnesį e, vykusiame susitikime apie tai buvo kalbėta. Ir dėl mokslinių priežasčių mes pagalvojame, kad nereikėtų įtraukti tokio kriterijaus. Taigi, mūsų pateikti e, teisės aktų Pasiūlymai bus patvirtinti pagal nustatytas procedūras, kaip sakiau, vienas bus deleguotas aktas, o kitas komisijos reglamentas. Tvirtinant deleguotą aktą bus konsultuojamas jūsų valstybių narių ekspertais, na, o šį deleguotąjį aktą patvirtins komisija. Toliau komisijos reglamentas, jis bus aptarinėjamas atitinkame me, nuolatinėme komisijos e, komitete bus konsultuojamas ir su Europos parlamentu bei taryba. Mes taip pat e, rėmėmės e, ir pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis dėl abiejų šių teisės aktų pasiūlymų. Kaip jau sakiau, atitinkamai abu šie teisės aktai bus nagrinėjami uh, atitinkamuose komitetuose. Jie jau pradėti aptarinėti. Paskutinį kartą jie buvo aptarinėjami rugsėjo 21 dieną. Mes paprašėme valstybių narių pateikti savo komentarus. Mes taip pat ketiname surenkti dar vieną sustikimą su valstybių narių delegacijomis iki metų pabaigos. Taip pat e, to sustikimo metu e, diskutuosime remdamiesi peržiūrėtą teksto versiją, kurią bus įtraukti ir gauti komentarai. Taigi, kaip jau sakiau, dabar galiojantis laikini kriterijai nėra tinkami ir mes ketiname, kiek įmanoma, greičiau patvirtinti tuos naujus kriterijus. Jau buvo imtasi veiksmų e, e, rengiant ir gairias dėl e, kriterijų gyvendinimo. Mes Bendradarbiaujame su Europos cheminių produktų agentūra bei maisto produktų agentūra, maisto produktų saugos agentūra, nes būtent šioms agentūroms reikės e, vadovautis šiais kriterijais, vertinant augalų apsaugos priemonės ir biocidinius produktus. Taigi, baigtama, norėčiau pasakyti, kad mes tikrai tikimės Europos parlamento paramos tam, kad tie nauji kriterijai e, įsigaliotų kiek įmanoma greičiau. Mes tikrai norėtumėm, kad remiantis tais naujais kriterijais būtų tinkama apsaugota ir žmonių sveikata ir apsauga. Mes esame įsitikinę, kad mūsų siūlomi kriterijai pagristi naujausiais moksliniais, turimais moksliniais domenimis. Mes e, siūlome tokius kriterijus, kurie, kaip jau sakiau, paremti naujausiais moksliniais duomenimis. Taigi, e, patvirtinusi tokius kriterijus, Europa gali tapti pasaulinė lyderė, rodyti kelią kitoms šalims. Tai tiek, pirmininkė, labai ačiū. Ačiū už jūsų dėmesį. Bardzo dziękuję. Ačiū. Pirmasis e, ponas Haitama paprašė žodžio. Much, Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju komisijos atstoviai. Čia klausantis diskusijų Europos parlamente ir už, jos, už jo ribų, man susidaro įspūdis, kad kalbame ne tiek apie turinį, apie pačius kriterijus, nes e, pasiūlymas nėra labai aiškus, bet daugiau kalbama apie tai, kad yra teisinė kova tarp dviejų institucijų, tai yra Europos komisijos ir Europos parlamento, nes yra pateikiamas pateikiama teisininkų nuomonė, būtent, kad komisija viršė savo uh, įgaliojimus. Ir aš manau, kad būtų apmaudu, jeigu tai būtų tik apie tai diskutuojama. Ir norėčiau paklausti Europos komisijos, ką daro taryba šiuo atveju, ar jie irgi teikia savo teisininkų išvadas šiuo klausimu. Ir ar tos išvados yra tokios pačios kaip ir teisininkų išvados Europos parlamente, kad jūs viršijote savo įgaliojimus ir ar jūs neketinate parengti kokios tai pažymos, oficialios pažymos, kur paaiškintumėte, kur, kodėl jūsų manimų jūs neviršijote savo įgaliojimų? Kitas klausimas. Žinau, kad <clears throat> abi pusės ir pramonė, ir nevyriausybinės organizacijos turi daug abejonių dėl pasiūlymo, taip švelniai tariant, tai ką daryti toliau. <clears throat> Jeigu jūsų pasiūlymas atmetamas, tuomet aš manau, kad reiks vėl grįžti prie tų tarpinių kriterijų ir tada koks bus to poveikis. Ar nebus dar blogiau? nei turint tuos jūsų kriterijus. Ir taip pat svarbu, kad jūs geriau paaiškintumėte, apie ką yra šis pasiūlymas. Dėkoju. Pani, pani posel... Pane Miller. Dėkoju. Aš norėčiau irgi trumpą pastabą išsakyti. Mes žinome, kaip sudėtinga yra apibrėžti endokrinines, endokrinės temą ardančias medžiagas. Yra du teisės aktai ir, aišku, jie aktualūs yra žemės ūkio sektoriui. Ir aš turiu pasakyti, kad mes turime užtikrinti, kad patikimi saugus produktai būtų leidžiami naudoti. Aišku, gali būti tam tikrų išlygų. Tačiau aš labai skeptiškai vertinu situaciją, nes jeigu rizikos ir naudos analizė yra atliekama ir jeigu tai įtraukiama į patį apibrėžimą, na, nežinau, kaip ten būtų. Ir galiausiai tie du teisės aktai, kuriuos turime irgi panalizuoti, bet yra ir nemažai kitų teisės aktų, kuriems irgi turės tai įtakos - žaislų saugumas, kosmetikos priemonės, vandens saugumas ir panašiai. Taigi daug teisės aktų, daugelį teisės aktų tai paveiks ir tas apibrėžimas bus visur bendras, jis galios visuose teisės aktuose. Taigi mano klausimas štai koks. Kaip būtų galima panaudoti tą rizikos ir naudos analizę, kaip jie būtų galima integruoti į tekstą ir tas apibrėžimas, kurį turime dabar žemės ūkio sektoriuje. Čia galime tikrai prarasti daug e, augalų apsaugos produktų, o tie produktai labai svarbus ūkininkams. Taigi, ūkininkai turi žinoti, kokius augalų apsaugos produktus e, gali naudoti esant reikalui. Man atrodo, kad yra dar daug neišspręstų atvirų klausimų, bet e, žingsniame į priekį tikrai Gerai, kad vadovaujamės papo taisyklėmis, rengdami naujus kriterijus. Ačiū. Pusiau agnių. Ačiū, panas agnių. Ačiū pirmininkė, mes čia turime ES pastangą išimti svarbius augalų apsaugos produktus be jokių įrodytų priežasčių. Kas yra endokrinė sistema ardanti medžiaga? Viskas, kas keičia žmogaus, hormonų, žmog, žmogaus hormonų, hormonę sistemą. Ir netgi maistas gali išardyti tą sistemą. Pažvelkime, ką mes valgome, kokias sojos produktus valgome. Labai daug pienas, kiaušiniai ir panašiai, jeigu dar natūralius estrogenus įtrauksime, jų yra ir Briuselio kopūstuose, ir vyne, aluje, paracetamolyje. Tai sąrašas didžiulis ir dabar sudėtinga išsiaiškinti, kurie, kurie, kurios endokrinės tema medž... ardančios medžiagos yra problematiškos ir taip pat e, tos medžiagos na, tikrai nesuke, nesukelia krūties vėžio ar nesąlygoja vyrų nevaisingumo, bet taip lengva žaisti tokiais žaidimais, tokiais dalykais. Ir ar ES karta dėl to, kad e, priima tokius teisės aktus, kurie visiškai nėra pagristi, nėra įrodytų simptomų, kuriuos reikia gydyti šiuo atveju. Tai ką mes žinome apie tas medžiagas? Žinome, kad benzilparabenas, tarkim, priedas yra endokrinės nemardanti medžiaga, kur, kurio geba yra didžiulė. Bet kontraceptinė tabletė turi dar didesnę gebą, veikimo gebą. Ir tos moteris, kurios naudoja, tas tabletės vis tiek pastoja. Taigi tas vaikas, kuris gimsta tokiai mamai, tikrai nerodo, kad turėtų kažkokių simptomų, rodančių, kad e, buvo išardyt pakengta, pakengta e, endokriniai sistemai gimdoje. Ir medicinoje, ir ekologinėje žemdirbystėje yra naudojamos tam tikros medžiagos, kurios gali būti lygiai taip pat problematiškos, bet jos yra nat natūraliai randamos. Problema ta, kad mes sintez, užsimama sintezė tokių medžiagų, nes jos mums labai reikalingos. Taigi, uh, šankstinio perspėjimo principas, atsargumo principas, iš tiesų juo yra piknaudžiaujama, nes jį galima naudoti, nukreipiant prieš bet kokias inovacijas ar žmogaus veiklą. Tų produktų mums būtinai reikia. Mes turime gaminti maistą, kad galėtumėme jį valgyti. Mes negalime, Martinai, pasikliauti vien tik tai ekologišką žemdirbystę ir taip išmaitinti visą pasaulį. Dėkoju. Dziękuję pani poseł Hazakampa. Eh, dank u wel, voorzitter. Um, ja, ik ben een beetje in verwarring, want afgelopen... Ačiū, pirmininkė. Nes esu šiek tiek sutrikusi, nes praeitą Liepą buvo, praeito metų Liepą labai buvo daug kritikuojama šis Europos komisijos pasiūlymas, bandymas reglamentuoti endokrinės temardančias medžiagas. Ir chemijos pramonė visai džiaugiasi tais kriterijais, bet tai buvo juoda diena tiem žmonėms, kurie užsima aplinkosauga ir visuomenės sveikata. Praėjo treji metai ir Europos komisija vėl išstojo su savo pasiūlymu ir pasitelkė teisingumo e, teismo sprendimą. Yra nemažai kritikuojamas tas siūlymas, jeigu teisingai prisimenu, Jeigu nutiks taip, kad tie pasiūlymai nebus grindžiami rizika, bet pavojų, pavojumi, tai tai bus, aišku, jau svarbu žingsnis į priekį. Taip pat ir PPO, PPSO naudojamas apibrėžimas, jo reiktų laikytis ir nekeisti. ar poveikis buvo nustatytas in vivo ar in vitro, ar naudojant gyvūnus, tai manau irgi svarbu išsiaiškinti. E, tačiau komisija naudos deleguotusius aktus ir man atrodo taip bus susilpninti pagrindiniai dalykai. Tai yra labai svarbu. Ir aš nelabai supratau, kas buvo pasakyta. Teksto tai neturime. Būtų labai puiku, jeigu būtų galima daugiau apie tai pasiskaityti. Ir aš manau, kad parlamentui reiks tikrai tokio aiš, aiškaus komisijos teksto prieš e, parlamentui apsisprendžiant, kokia bus e, mūsų pozicija. Dėkoju. Ponas Des. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už suteiktą informaciją. E, jeigu žmogus sarga vėžių, tai jis ieško tam priežasčių. Dabar matome, kad pavyzdžiui, tokios endokrinė sistema ardančios medžiagos uždraustos Šveicarijoje, bet e, ten um, e, sargamumas vėžių yra gana didelis. Štai pavyzdžiui, e, Vokietijoje iš 10 tūkstančių moterų 400 e, serga vėžiu. Ar tai tikrai e, susiję su augalo apsaugos priemonėmis? Dažniausiai ūkininkai susiduria su augalo apsaugos produktais, bet tarp sergančiųjų vėžių jų nėra tiek jau daug. nors jie naudodami e, augalo apsaugos priemonės prisikvepuoja e, tų medžiagų, bet netaip jau dažnai sarga vėžių. Galime e, uždrausti tikrai labai daugą. Gal net ir plastikinius butelius reikėtų uždrausti, gal ir jie kelia pavojų susirgti vėžių. Uh, Jeigu mes uždrausime augalų apsaugos priemonės, tai ko gero pasaulyje kils badas. Tikrai turime elgtis labai atsargiai, spręsdami, kokias priemonė, augalų apsaugos priemonės reikia uždrausti, kokias ir toliau e, naudoti. Man atrodo, kad buvo pasukta ne visai teisingų kelių, siekiant demonizuoti tas augalų apsaugos priemonės. Bueno, pues a mí este debate me parece muy importante. Yo soy agricultora. Ačiū. Man atrodo, ši diskusija yra labai svarbi. Aš pati esu ūkininkė ir aš manau, kad um, sveikata yra svarbiausias dalykas, mūsų didžiausias turtas. Ir tas maistas, kurį mes gaminame žmonėms, skirtas maistas turi būti saugus. Svarbiausia yra laikytis saugu, atsargumo principo. Galbūt e, pakanka jau tų įvairiausių bandymų, iš kurių tiesiog užsidirba e, didelės e, jas atliekančios korporacijos. Reikia tiesiog užkirsti kelią visiems pavojams, kurie kyla dėl šių produktų ar pavojingų produktų mm, cirkuliavimo rinkoje. Aišku, reikia diskusijų ir chemijos pramonė taip pat turi būti pastatyta į vietą. Rizikos vertinimai dažnai yra falsifikuojami ir tikrai tokia situacija nebegali tęstis. Ačiū. Daugiau mm, komiteto nariai neprašo žodžio. Tai tuomet paprašysiu Europos komisijos atstovo sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Ačiū pirmininkė, ačiū už pastabas ir klausimus. Dėl pirmiausia užduoto klausimo apie pasiūlymo teisėtumą, jeigu taip galima sakyti. Aš noriu aiškiai pasakyti, kad Europos parlamento teisės tarnybos uh, nuomonė pirmiausia skirta nukrypti leidžiančių nuostatų e, teisėtumui. Būtent ar remiamasi pavojaus lygiu, ar vadovaujamasi rizikos lygiu. Bet paties pasiūlymo teisėtumas nėra kvestionuojamas. O komisija, aišku, mm, noriu patikinti, kad e, labai gerai apsvarstė savo pasiūlymo e, teikimo teisėtumą prieš pasiūlymą pateikdama. Jūs paklausėte, e, kokie yra tarybos veiksmai. Mes kol kas to nežinome, nes mes vis dar nepradėjome formalios tarybos nagrinėjimo procedūros stadijos. Mes dabar vykdome konsultavimąsi su valstybėmis narėmis per mm, valdomąjį komitetą. Ir teisėtumo klausimai tikrai buvo aptarti, bet komisija dėl įvairių priežasčių laikosi nuomonės, kad e, šių priedo pakeitimų teikimas yra visiškai teisėtas. Pavyzdžiui, ar ypač e, tai susijęs su esminiu elementu klausimu, ar keičiami esminiai elementai ar ne. Aš nesu teisininkė, taigi nesistengsiu paaiškinti visko labai teisė, teisiniais e, terminais, bet mes e, kalbame apie tai, kas reglamentuojama priede. Tai, ko nėra norminėje teksto dalyje, straipsniuose ir teisinių požiūrių Tai reiškia, kad e, tai nėra esminiai elementai, kuriuos komisija gali keisti. Ir antra, komisija turi įgaliojimus keisti e, konkrečiai šį priedą, kuriame kalbama Tiksliau, komisija gali keisti šį priedą atsižvelgdama į mokslinę ir techninę pažangą. Ir mm, iš tikrųjų šią situaciją galime dabar žiūrėti būtent iš šitos perspektyvos, nes tikrai atsižvelgiant į mokslinės rekomendacijas galima šį priedą keisti. E, taigi, trumpai tariant, komisija tikrai apsvarstė pasiūlymo teikimo teisėtumą, mm, taip pat, kalbant apie pakeitimus susijusius su nukrypti leidžiančiomis nuostatomis ir komisija galvos apie tai, kaip savo, komisiją, e, savo poziciją išdėstyti kuo aiškiau. Buvo išsakyta pastabų ir apie tai, kad niekam pasiūlymas netinka ir kad tas pasiūlymas kritikuojamas. Vėlgi, manau, kad labai atsargiai turėtume daryti tokias išvadas. Tikrai nebuvo daug kritikos susijusios su tuo, kad reikėtų mokslinius kriterijus suprasti pagal pasaulinės veikatos organizacijos apibriešti. Dėl to tikrai niekas neprieštarauja. Tai kaipgi su nevyriausybinio organizacijų ir kai kurių žemės ūkio organizacijų mm, nuomonė, jos siūlo, kad mes mm, galbūt įtrauktume tam tikras P kategorijas, taip pat ir veikimo gebos kriterijų. Aš aiškinau, kodėl mes veikimo gebos neįtraukėme, bet iš tikrųjų nėra kvestionuojamas pats kriterijų įtraukimas ir tie kriterijai, kuriuos mes pasirinkome, tai nėra kritikuojama. Tai dėl to, kad šie kriterijai gali lemti tai, kad nebebus gaminami kai kurie maisto produktai ar sumažės produkcija, mes tikrai labai atidžiai nagrinėjome šios aspektus savo poveikio vertinime ir um, buvo atliktas tikrinimas, bandant įvertinti produktų mastą ar veikliųjų medžiagų kiekį, kurios galėtų paveikti e, tų kriterijų paremtų PSO e, rekomendacijomis taikymas. Ir tas e, tikrinimas nebuvo paremtas moksliniais metodais, nes tikrai ne visi išsamus duomenys dar buvo prieinami ir be to laiko, e, dėl laiko trūkumo tokios išsamios labai mokslinės analizės e, nebuvo įmanoma atlikti, bet mes nustatėme, kad apie 600 aktyviųjų medžiagų, 600 aktyvių medžiagų buvo išanalizuota tikrinimo metu ir 27 gali, nustatyta, kad gali būti potencialiai endokrininę sistemą veikiančios. Ir visa tai yra mūsų tinklalapį ir savo poveikio vertinime mes taip pat analizavome, kokią įtaką tai padarytų žemės ūkiui. Ir išvada buvo tokia, kad poveikis, aišku, būtų, Bet tos medžiagos, kurios e, veikia endokrininę sistemą, turi būti pripažintos kaip po tokios, įvardintos e, kaip po tokios medžiagos ir mm, į tai atsižvelgiant turi būti nustatyti prioritetai. Taip pat e, buvo kalbėta apie natūraliai e, egzistuojančias endokrininę sistemą e, ardančias medžiagas. Mes tai taip pat nagrinėjome. Yra tam tikrų medžiagų, augalų, pavyzdžiui, kurie turi endokrininę sistemą ardančių savybių. Nu, šis teisinis pasiūlymas ar moksliniai kriterijai tikrai nesiekia šiuo požiūriu kažko keisti reglamentuoti, bet aš noriu priminti, kokia yra apibriešties mūsų naudojimos esmė. Pirmiausia, turi būti neigiamas poveikis daromas. Mes nenorime e, reglamentuoti tas, tų medžiagų, kurios e, neturi neigiamo poveikio. Anksčiau yra buvę tokių medžiagų, kaip jūs žinote, kurios tikrai pasižymėjo labai stipriomis endokrininę sistemą ardančiomis sistem, e, savybėmis, kaip DDT, pavyzdžiui. Ir ten tikrai galima buvo įrodyti neigiamą poveikį. Pavyzdžiui, e, jūrų paukščių kiaušinio lūkštų suplonėjimas e, buvo nulemtas dėl šios cheminės medžiagos naudojimo ir ta medžiaga tikrai turėjo poveikį endokriniai sistemai. Taigi tai yra esminis apibriešties elementas, neigiamas poveikis. Jeigu negalima įrodyti, kad yra priežastinis ryšys tarp medžiagos naudojimo ir neigiamo poveikio, tai medžiaga nebus įvardinta kaip e, endokrininė sistema ardanti medžiaga. Bet kas dar yra svarbu, tai kad Jeigu yra įrodomas neigiamas poveikis, tai turi būti atitinkamai reglamentuojamos tos medžiagos. Na ir dar vienas klausimas susijęs su nukrypti leidžiančių nuostatų taikymu. Turime galvoti, ar gali būti tokių atvejų, kai rizika susijusi su medžiagų poveikiu yra labai nedidelė. Komisija mano, kad gali būti tokių atvejų, e, kai gali būti tas nedidelis poveikis, bet ir tokių atvejų tokių medžiagų neturi būti rinkoje. Kaip sakiau, mes e, išnagrinėjome, kiek produktų, kiek medžiagų paveiktų būtų paveikta patvirtinus mūsų teisės aktą, e, bet pakartosiu, kad mes, rengdami šį teisės aktą, remiamis atsargumo principu. Jis mums yra svarbiausias. Kai dėl to formalaus klausimo apie tai, kodėl pasitelktas deleguotasis aktas, tai jau yra. Tai buvo nuspręsta tada, kai buvo rengiamas bazinis teisės aktas. Buvo tada nuspręsta, kokie teisės aktai gali būti naudojami, mm, kad būtų galima atsižvelgti į mokslo pažangą. Ir Birželio 15 dieną patvirtintas komisijos tekstas yra taip pat tinklalapyje ir ko gero mm, jis perduotas ir parlamentui, bent jau jis tikrai yra tame teisės aktų rinkinyje, kuris yra pateiktas, ten yra ir komunikatas, ir poveikio vertinimas. Ir paskutinė pastaba. Poveikis kitiems mm, bendrijos teisės aktams. Buvo pasakyta, kad endokrinė sistema ardančios medžiagos nėra išskirtinės, nes, taip sakykime, kalbant apie biocidinės, bi biocidus. Ir komisija įgyvendindama savo prievalės e, pagal ES teisės aktus į tai atsižvelgs, pavyzdžiui, gyvendinant ryčį reglamentą ir kitus reglamentus. Ateityje mes turėsime užtikrinti labiau horizontalų požiūrį, reglamentuojant e, įvairias medžiagas. Bet e, pagal dabartinę sistemą komisijai teko prievalę biocidų teisės aktų uh, ir apsaugų, augalų apsaugos priemonės teisės aktų kontekste pateikti susijusi pasiūlymą. Toks buvo mūsų žaities taškas. Ir dar galiu pasakyti, kad iš tikrųjų bend, yra bendras sutarimas dėl to, kad turi būti laikomasi pasaulio sveikatos organizacijos apibriešties. E, tikrai jos taikymas kritikos nesusilaukė. Ir noriu pabrėžti tiems, kas e, nori pasigilinti į poveikio vertinimą. E, tame poveikio vertinime aišku, kad dabartiniai laikini kriterijai netitinka poreikių. Iš tikrųjų, gali būti klaidingai nustatomas endokrininės sistemos ardomasis poveikis, tai reiškia, kad e, gali būti be pagrindo uždrausti tam tikri produktai. Iš tikrųjų, kriterijai turi atitikti realius poreikius ir būti moksliškai pagristi. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Dabar turėsime antrą klausimų raundą. Pirmiausia, ponas Agnių. Ir tada suteiksime žodį kitiems kolegams, prašom. Ačiū, Ačiū už antrą galimybę užduoti klausimą. DDT dustas buvo minėtas komisijos ir tai įdomu dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, kai jis buvo pan... išimtas iš rinkos, daug vaikų Afrikoje susirgo malerija. Tai čia yra balansas tarp vaikų gyvybės ir laukinės gamtos interesų. Tai jei, už, jeigu uždrausime DDT, dustą, tai tada yra kita problema. moterys, moterų naudojamos kontraceptinės tabletės, kai patenka į vandenį, e, sąlygoja žuvų lyties keitimą. Taigi mes turėtumėme lygiai taip pat nerimauti dėl to, kad žuvis įgyja moterišką lytį. Jeigu uždrausime DDT, tai tada turime uždrausti moterų kontraceptinės tabletes. Ir man tiesiog įdomu, kaip visuomenė tada susitvarkys dėl tų tablečių. Dziękuję pani poseł Hazakamp. Ponia Hazakamp. Dank u wel, voorzitter. Ja, hoe verleidelijk ook. Ačiū. Pirmininkė. Na, mane labai vilioja galimybė pakomentuoti pono Agnių pasisakymą, bet aš susilaikysiu. Uh, Dabar norėčiau paklausti dėl e, laiko grafiko ir datos, kuomet e, gausime visi tekstą. Gal galėtumėte atsakyti šį klausimą? Ačiū, nematau kitų norinčių kalbėti, taigi dar kartą suteiksiu žodį komisijos atstoviai, prašom. Um, end, uh... Dėkoju. Pradėsiu nuo galo. E, tekstas, kurį patvirtino komisija, yra jau parengtas ir, kaip sakiau, dabar vyksta diskusijos su valstybių narių ekspertais dėl deleguotojo akto, dėl biocidinių produktų ir įgyvendinimo akto dėl augalų apsaugos produktų. Diskusijos vyksta su valstybių narių delegacijomis. Ir kaip minėjau, gavome pastabas ir ketiname peržiūrėti tekstą, nes norime daugiau aiškumo, kiek įmanoma. Norime išvengti bet kokių neiškių vietų, dviprasmiškų vietų, nekeičiant bendro požiūrio į mūsų pasiūlymą. Ir aš norėčiau dar pabrėžti, kad parlamento ekspertai irgi dalyvauja diskusijose dėl deleguotųjų aktų. Taigi Jie gauna informaciją tiesiai apie, disku, apie tai, kas yra diskutuojama ir panašiai. Dėl, laikų, dėl darbų grafiko, tai galiu tik pasakyti, kad ketiname dar surenkti vieną susitikimų raundą dar šiais metais. Aptarsime peržiūrėtą tekstą ir aš tiksliai negaliu Jums pasakyti. Nežinau, ar reiks balsuoti dar šiais, ar dar šiais metais balsuosime dėl šio teksto, bet uh, prognozuojame tos darbus, viskas aišku priklausys ir nuo kitų veikėjų. Komisija tikisi, kad balsavimas įvyks kitų metų pradžioje dėl įgyvendinimo akto ir kadangi norime paraleliai rengti abu aktus, tai tikimės, kad kitų metų pradžioje galėsime jau balsuoti. Ir dar dvi pastabos dėl DDT norėčiau paaiškinti, kad ta medžiaga jau seniai yra draudžiama, dėl to, kad akivaizdžiai turi priešišką poveikį. Na, įdomu tai, ką Jūs sakėte, nes jeigu pagalvotumėme apie biocidinius produktus ir juos reglamentuojančius teisės aktus, taip pat augalų apsaugos reglamentus, ten yra nuostatos, jeigu tie produktai yra reikalingi kovoti su rimta augalų lyga, tai tada yra numatyta galimybė išlygą pritaikyti. Ir dėl tų kontraceptinių tablečių, gerimų kontraceptinių tablečių, tai šios diskusijos dėl, dėl vaistų ir kaip veikia jos aplinka ir kai kurios iš jų turi endokrinės temą artančių ypatumų. Viskas yra daugiau plačiau aptariama, e, aptariant vandens pagrindų direktyvą ir kalbama apie medžiagas, kurios yra įtraukiamos į prioritetinį sąrašą, taigi tikrai vyksta darbas ir yra planuojama aptarti ir tokį poveikį, vaistų poveikį aplinkai, kurį jūs minėjote. Dėkoju. Ačiū. Daugiau Klausimų ir pastabų nėra, taigi galime baigti diskusiją šio darbo atvarkės punkto. Ačiū komisijai už pateiktą informaciją ir pereiname prie kito punkto. Tai taip pat komisijos e, pranešimas dėl afrikinio keulių maro. Žinote, kad tai yra užkrečiama lyga, e, nuo kurios kol kas nėra skiepų, nors e, ji neveikia kitų rušių e, gyvūnų, be keulių ir šernų. Ir afrikinis keulių maras e, visada buvo laikomas egzotinė lyga, išskyrus Sardiniją, kur tai yra endeminė lyga. Bet šiuo metu mes susidurėme čia Europoje su šia problema. Ir šios epidemijos proveržis e, palėtė Lenkiją ir Baltijos e, valstybės. Ja perneša šernai ir e, tie šernai pernešė tą lygą iš rytinių regionų. Na, bet ko gero tikslesnė informacija ir išsamesnė mums pateiks komisija, prašom. Palauksime, kol komisija bus pasirengusi. W każdej chwili możecie rozpocząć. Thank you very much for offering the Commission to explain the situation. Dėkuoju už galimybę komisijai paaiškinti situaciją ir kokios politikos mes laikomės, kad galėtumėme pažaboti šią egzotišką lygą. Mano pristatymas iš tiesų labai vizualinio pobūdžio. Afrikos keulių, afrikinis keulių gripas buvo pasitaikė Europoje ir anksčiau ir mums pavyko sėkmingai pažaboti ir netgi išnaikinti uh, tą lygą iš įvairių vietų ES. Taigi mes žinome, kad mūsų požiūris yra efektyvus, kai kalba eina apie šios egzotiškos lygos pažabojimą ir panaikinimą. Tai, kas įvyko pastaruoju metu ir aš rodysiu žemėlapius, kuriuose viskas ir taip yra aišku, tai yra ši keulių šeimos lyga yra būtent būdinga tik šiai rūšiai, ji nėra pavojinga kitoms rūšims ar žmogui. Uh, ir ši lyga buvo perkelta iš Afrikos, ten kur ir kilo, į Europą e, su skerdenomis. 2007 metais pirmąjį kartą taip nutiko. Tiesiog buvo užtaršta medžiaga pervežta. Ir Gruzijoje matome tie mėlyni, mėlynai pažymėta vieta yra tai, kur kilo ta lyga. Po to pradėjo judėti aukštyn, į šiaurę, dar labiau į šiaurę. 2011 metais ši lyga buvo labai išplitusi Rusijos federacijoje įvairiose vietose. Čia štai yra protrukiai pažymėti 2011 metais, po to situacija tapo dar sudėtingesnė rytuose 2012 metais, o 2013 metais lyga dar labiau plėtėsi ir pasiekė kitą šalį regione - Baltarusiją. Ir iš ten 2014 metų bet situacija matoma, nes lyga persikėlė ir Europos Sąjungą. Štai kaip keliavo ta epidemija. Čia rusai taip vertina situaciją, kaip būtų galima pažaboti lygą, jeigu būtų naudojama Rusijos politika. Bet aišku, taip nebuvo daroma ir tai yra Rusijos prezenta, iš Rusijos prezentacijos 2013 metais pateiktas, pateiktas schema. Tai, įvy, kas įvyko rytuose ir šiaurėje ES yra štai kas. Liga 2014 metais pateko į ES ir visais metais, per visus metus ji plito per sienas iš kaiminių šalių Rusijos federacijos ir Baltarusijos tos geltonos žymės yra su šernai susijusios, o žaliai pažymėti protrukiai kiauliūkiuose. 15 metais situacija šiek tiek pablogėjo, e, protrukių skaičius buvo ribotas ir regionas, kurį paveikė lyga, vis dar yra ribotas. 2016 metais čia štai pats naujausias lygo žemėlapis ir čia matome, kad tiek daug neišplito ta lyga. Daugiau turime taškelių dėl to, kad labiau stebime situaciją ir šiuo atveju tos žvaigždutės yra mėlynos, tačiau kalba eina ir apie at... keulių ūkius. Taigi tokia dabar yra situacija. Dabar turime suprasti, kad paveikta zona yra nedidelė, lyginant su tuo, kas buvo kitose šalyse 2007 ir iki 2014 metų. Kokia yra lygos evoliucija pastaruosius dviejus metus visame regione? 2015 metai, 2016 taip pat ir jūs matote, kad lyga išplito. Toliau Rusijoje ir Ukrainoje, kai tuo tarpu tie taškeliai arba simboliai, raudoni ir žali, rodo ir šernus, ir keulių ūkius, matome, kad liko maždaug toje pačioje vietoje ES, neišsiplėtė. Vėlgi, nauja žemėlapis rodo, kokia yra dabartinė šios lygos situacija regione. Ir mus labai neramina tai, kokia situacija yra Rusijos federacijos šiaurėje, kur matome visas protrukių klasteris. Tai rodo, kad aktyviai virusas cirkuliuoja tame regione ir taip pat pietinėme flanke, Ukrainos pietuose, netoli Moldovos. Tai irgi situacija labai rimta ir neraminanti ES. Moldova nukentėjo nuo šios lygos pastaruoju metu ir tai yra ta šalis, kuri yra palei ES sieną. Mums dėl to labai neramu neramu, kaip būtų galima pažaboti tą lygą, nes tai gali kelti mums naują grėsmę. Mes daug maž esame pripratę prie situacijos Lenkijoje ir Baltijos valstybėse, valstybėse, kur pažabojame lygą neblogai, bet dabar kyla nauja grėsmė pietuose per Moldaviją. Dabar labai trumpai, kokia yra mūsų politika, kokių priemonių mes taikome, kokias priemonės taikome Europos Sąjungoje. Uh, Čia yra visas rinkinys tų pagrindinių priemonių ir aš jas trumpai pristatysiu. Ir aišku, dar turėsime laiko ir išsameu apie jas pasikalbėti. Pirmiausia, turime visapusiškai suderintus veterinarinės ryties teisės aktus, ypatingai kalbant apie gyvūnų lygas. Tai yra tie teisės aktai, kurie, kurie yra Tarybos direktyvos, kur yra nuostatų apie tai, kaip tvarkyti su lyga. Du svarbiausi elementai yra skubos planai, kuriuos turi turėti ES valstybės narės tam, kad galėtų greitai dislokuoti ir veiksmingai pritaikyti visas priemonės, kad būtų pažabota lyga. Kita svarbi priemonė yra regionalizavimas ir aš vėliau trumpai paaiškinsiu, kaip mes interpretuojame regionalizavimo principą. Trumpai tariant, yra atskiriama padalima teritorija į dvi dalis, paveikta teritorijos dalis ir ta teritorijos dalis, kur nėra lygos surasta. Tai yra teritorija, kurioje nėra tos lygos e, surasta. Ir, e, pažiūrėjau, Lenkija į dvi dalis aiškiai yra padalinta. Nedidelė dalis Lenkijos yra paveikta lygos, yra apibriešta, o didelė dalis Lenkijos teritorijos yra švari, ten nėra sutiktas afrikinis keulių maras. Turime laboratoriją, kuri yra atsakinga, kuri teikia paramą ir nurodo, nurodo kokių diagnostinių priemonių ir testų reikia imtis. Mes naudojamės ES lėšomis kofinansavimo tikslais arba šimtų procentų finansuojame tam tikras kontrolės, lygos kontrolės priemonės, turime er, eradikavimo ir priežiūros priemonės, kurios irgi yra finansuojamos iš ES lėšų mes patys tikriname, inspektuojame, bandome išsiaiškinti, ar priemonės realiai yra taikomos vietoje, kaip numatyta teisės aktuose. Turime ekspertų grupę, veterinarų komandą, tai yra ekspertai iš visų valstybių narių, kurie pasirengia padėti valstybėms, kurioms kyla grėsmė arba kurioms sudėtinga susitvarkyti su lyga. Ypatingai ES, aišku, bet taip pat vykstame ir į kitas šalis, Taip pat turime priemonių, kurios padeda mums susitvarkyti su šia ir kitomis lygomis, tai yra mokymai, sąmoninimo kampanijos per geresnio mokymo saugesniam maistui programą. Taip pat mokslininkai mums padeda, teikia patarimus ir pateikia tokius mokslinius duomenis, kuriuos mes galime naudoti lygos valdymo tikslais. Pagrindinės institucijos Europos maisto saugos institucija, kuri mums labai padėjo, teikiant labai tikslingus mokslininkų duomenys ir išvadas. Mes bendradarbiavame su kaimynais rytuose, Rusijos federacija, Ukraina pirmiausia, gal mažiau su kitais kaimynais. Ir čia yra sistema, būtent kaip galime pasikliauti tarptautinėmis organizacijomis, maisto ir žemės ūkio organizacija, gyvūnų sveikatos organizacija. Ir šalia to Šalia ES veiklos dar turime ir mokslinio tyrimų projektus, kurių tikslas surasti naujų priemonių, kaip būtų galima sukontroliuoti šią lygą. Tai, tai yra visos tos priemonės ir tas sąrašas yra gan ilgas ir išsamus. Mes taikome politiką, kuri yra gerai žinoma, kai kyla grėsmė kai kyla lyga ūkiuose ir pagal teisės aktus mes tiksliai žinome, ką turime daryti, ciklus nustatome, 3 km, 10 km spinduliu žudome, dėja, na, turime žudyti tokiu atveju paveiktus susirgusius ar gyvūnus ar tuos, kuriems kyla rizika, mes tą darome kuo galima greičiau, taikome tam tikrus apribojimus tose zonose. Jeigu to nepakanka, jeigu vis tiek lyga nėra išnaikinama per kelis mėnesius, tuomet mes imamės regionalizavimo priemonės. Kaip sakiau, tai yra gerai žinomas gyvūnų lygų kontrolės principas, pagal kurį mes nustatome tą nešvarę, taip, taip sakoma, zoną, kur reikia kovoti su lyga, arba gali kilti pavojus tos lygos ir švaresnę šalies teritorijos dalį arba ES dalį, kur lygos nesurasta, kur nėra lygos. Taigi būtent taip mes taikome regionalizavimo priemonę ES. Kas yra pilkai parodyta, tai čia nėra lygos, švari teritorija. Ta teritorija, kuri pažymėta viena iš trijų spalvų - raudona, rožinė ar mėlyna. Ten nėra švari teritorija ir mes taikome čia skirtingas priemonės. Tos priemonės yra priderintos prie rizikos, o rizika yra susijusi su realia situacija. Raudon reiškia blogai, rožinė vidutiniškai, o mėlyna reiškia gan saugi ta zona. Bet vis tiek nėra visiškai švari nuo lygos. Taigi raudona, kai reiškia ūkiuose, keuliukose randama lyga, rožinė, kai lyga yra randama šernų bandose, mėlyna teritorija ta, kurią mes laikome problematiška, rizikinga ir nemanome, kad ta teritorija yra visiškai išvari nuo lygos. Ta regionalizavimo sistema yra atnaujinama kas kart priklausomai nuo to, kaip evoliucionuoja lyga. Taigi dabar tokia yra šiandien situacija. Matome, kad net didelėje Lenkijos dalyje, Lietuvos didelėje dalyje ir didelėje Latvijos dalyje ir beveik visoje Estijoje yra taikomi ribojimai. Na ir ten tikrai negalima sakyti, kad yra švari teritorija. Bet mes šiek tiek atsitraukiame į šalį ir bandome įvertinti padėtį. Matome, kad ES teritorija, kuri yra regionalizuota ir kuri laikoma paveikta, infektuota nėra tokia jau didelė lyginant su visos ES teritorija. Ir ypač lyginant su keulienos gamyba ES. Ir kadangi tai yra sutelta tik nedidelė ES teritorijoje, mes e, dėl to aišku džiaugiamės ir taip jau yra treji metai. Mes imamės pastangų, darome viską, ką galime, kad išsiaiškintumėme, kur yra ta lyga ir tie skaičiai, kuriuos gal sunku išvelgti. Tie stambų skaičiai rodo, kad mes tikrai imamės milžiniškų pastangų, kad išsiaiškintumėme, kur randama lygos, netgi gyvojo gamtoje. Taigi mes per pastaruosius trejus metus daugiau nei šimtą tūkstančių e, šernų tikrinome ir nėra lengva surasti šerną, nušauti ir jį testuoti. Tam, aišku, reikia pinigų. Ir pinigai, aišku, šiuo atveju yra naudojami tam tikslui. Pinigai, ir sugrįšiu prie šios svarbios politikos dalies, yra skiriami kofinansuojant svarbias priemonės priežiūrą. Aš lentelėje nurodžiau skaičius priežiūrą, tai yra veikla, kur bandoma išsiaiškinti, kur yra lygo žydiniai. Testai, analizės, mėginių analizavimas iš e, šernų ar keulių. Kaip sakiau, tai yra lyga, kuri yra sutinkama tik tai keulių ir šernų bandose. Taip pat e, dezinfekcija, dezinfekcinės medžiagos, čia aišku reikia irgi įrangos, mes tai finansuojame, bandome šviesti ūkininkus, nes ši Europos dalis buvo tikrai visiškai laisva, nuo, visiškai nepaveikta šios lygos, tai yra toli nuo Afrikos ir ta Europos dalis niekuomet nesusidūrė su afrikiniu maru. Pirmoje skaidrėje rodžiau, kad šiaurinėje Europos dalyje žmonės, ūkininkai, veterinarai galbūt labiau buvo susipažinę su šia lyga, o tai yra visiškai naujas reiškinys e, šiaurėje ir mes turime šviesti žmonės, nes, kaip sakiau, tai yra mirtina keuliams lyga ir kad užkirstumėme kelią šios lygos plitimui, turime žudyti, pjauti keulės ir turime e, žudyti keulės ir jas sunaikinti, tas infektuotas keulės. Ir turime sumažinti keulių, kuriems, kurioms kyla rizika susirgti šią lygą skaičių, jeigu ypatingai, jeigu nedidelis ūkis, ten yra biologinio saugumo pajėgumai nedideli. Taigi, ES, kaip matome, keturioms paveiktoms valstybėms narėms pastaraisiais metais štai tiek skiria lėšų. Mes audituojame savo veiklą, turime direktoratą, kuris yra atsakingas už auditą ir analizę, ir yra atliekama inspekcijų, atliekamas inspekcijų auditas, ir rezultatai rodo, ar mums sekasi neblogai, ar prastokai. Ir panašu, kad valstybės narės, tos keturios paveiktos valstybės narės, joms sekasi visai neblogai, jos veiksmingai, užsima ankstyvų nustatymų, priežiūrą, prevencija visai sėkminga, lygos prevencija sėkminga ir matome, kad ne visoms valstybėms, ne visa valstybė paveikė šalis, kaip šalis, visa šalis, kaip, kaip prognozavo Rusija, pavyzdžiui. Rusijos schemoje buvo aiškiai rodoma, kad Vokietija visa bus paveikta, taip nenutiko. Tai reiškia, kad lyga neišplito už, tų, už tos paveiktos teritorijos ribų. Uh, nes mes taikome labai griežtas judėjimo, griežtus judėjimo apribojimus. Auditų rezultatai rodo, kad biologinį saugumą reikia sustiprinti, registravimas turi būti geresnis ir judėjimo kontrolė užtikrinama geresnė ir taip pat turime paskirstyti išteklius. Mes taip pat bendradarbiaujame su e, tarptautiniu mastu, to bendradarbiavimo tikslas yra taikyti regioninį požiūrį kovojant su šia lyga. Tai yra per sienas keliaujanti lyga, Ir mes negalime e, pamiršti kaimynų, turime dirbti su jais ir tam tikslui turime instituciją tokią, kur yra siejama su tarptautinėmis organizacijomis. Mūsų iniciatyva buvo tas daroma, mes susitinkame, kalbamės ir keičiamės informaciją ir bandome stebėti priemonių gyvendinimą ir tarėme su kaimynais. Taigi mes ten vykstame su ekspertais, kurie vyksta į vietą, tikrina situaciją ir pirmiausia mums ir uh, E, pateikia savo nuomonę apie situaciją, tas darbas vyksta gan sėkmingai ir galiu pasakyti, kad bendradarbiavimo su kaimynais lygis pagerėjo pastaraisiais metais ir mėnesiais. Na, žinoma, ekspertai teikia rekomendacijas, e, rekomendacijos veda prie veiksmų ir kai kurie veiksmai kainuoja pinigus. Kai kurie kiti veiksmai privalo būti bet kuriuo atveju gyvendinami. Taigi, turėdami paramos, mes na, veiksmingai dirbame. Esame kritikuojami ir tai puikiai suprantame, nes kovojame su lyga, kuri susijusi su gyvūnų produkcijos ir gyvosios gamtos sąlyčių. Ir visa ta kritika kyla iš to, kad, tarkim, keulės yra šeriamos maisto atliekomis, tas ne, ne, negali būti daroma ir mes stebime ar yra laikomas iš šio draudimo. Ir dar viena rizika, kurią nustatėme, yra e, būtent e, šernų e, palaikai, kurie miršta nudvėse miškuose. Reikia tuos, tas dvieselenas, kuo galima greičiau išnaikinti, nes šernai žiemą, tarkim, ėda mirusių gyvūnų palaikus, tarkim, tas kerd, ir, ir tai, per, tai perdodama uh, lyga, infekcija. Taigi čia yra tie du svarbus dalykai, kuriuos norėjau akcentuoti. Susidurėme tikrai su labai sudėtinga, komplikuota situacija. Yra ir kitų sunkumų pasaulinės priekybos tarptautinėje arenoje. Mūsų kaimynai tai, kol, taiko mums labai skausmingą keulienos produktų eksporto draudimą. Ir kaip mes suprantame situaciją, tai tiesiog Rusija mokslinių duomenų nepateikia pagrystančių tą draudimą. ES naudoja regionalizavimo principą, kurį aš parodžiau žemėlapyje. E, čia visiškai atitinkame tartautinius standartus ir dėl to mes manome, kad mūsų produktų draudimas iš visos ES ne tik, kad nepateisinamas, bet ir visiškai neteisingas ir ES PPO kreipėsi, kreipėsi į PPO dėl Rusijos draudimo, pateikėme skundą ir komisija pateikė ataskaitą, PPO komisija pateikė ataskaitą uh, E, rūpiučio mėnesį, ji viešai paskelbta ir mes manome, kad na, toliau bilinėsimės dėl Rusijos federacijos veiksmų, ketiname teikti apeliaciją dėl PPO ataskaitos. Mes kovojame su lyga ir taip pat kovojame ir kitose srityse, tai yra priekybos srityje. Turime mokslinių duomenų ir žinome daug dalykų, žinome daug dalykų dalykų, kurie mums padeda kontroliuoti liką. Žinome, kad šernai nėra migruojanti rūšis, šernai lieka ten, kur, kur gyvena, tą svarbu žinoti. Mes žinome, kad nėra tiesioginio ryšio tarp, tarp šernų skaičiaus ir lygos, lygos aršumo. Mes žinome, kad biologinis saugumas tai yra būdai išvengti lygos patekimo į ūkį yra labai svarbu, nes mes žinome, kad lygos yra gamtoje ir mes privalome užkirsti keletos lygos patekimui į ūkį. Jeigu problema yra laukinėje gamtoje, su ja elgiamasi visiškai kitaip, nei tuo atveju, jeigu ta lyga patenka jau į, ūk, į, į keulių ūkius. Tada viskas yra kur kas sudėtingiau ir padariniai, aišku, gamintojams yra milžiniški. Mes taip pat žinome, kad šis virusas neperduodamas yra e, palikuonėms, nes būtų labai baisu, jeigu keulės savo palikuonėms e, perduotų tą lygą. Labai svarbu, kad infekuotos keulės būtų žudomos, kad jos mirtų. Veterinarinė prasme tai yra svarbiau. Svarbiau būtent e, užkirsti kelią tokiai mirtinai lygai ir pasirūpinti, kad ji būtų neperduodama plačiau. Taigi mes turime tam tikrų variantų, kurių tinkamumas priklauso nuo aplinkybių, mes galime radikaliai viską daryti ir bandyti iš aplinkos pašalinti paveiktus e, gyvūnus, e, drastiškai išaudant, pavyzdžiui, visus šernus, bet tai neduoda rezultatų, mes žinome, kad tai neduoda rezultatų, arba labai greitai e, tuos palaikus dvėselinas išimti iš gamtos. Ir kaip, na, sudėtinga yra nu, nutolusiuose teritorijuose, miškuose, tankiuose miškuose, kur geografijų daug sunkumų su, surinkti visus tuos kritusius gyvūnus. Bet mes bent jau turime tokius ilgalaikius veiksmus, kuriais spręsime problemą e, tvariai ir racionaliai. Taigi mes žinome, kad mes galime siekti sumažinti šernų populiaciją nemaitinant jų, nešeriant jų ir daugelis jų ir taip natūraliai išmirs. Tai yra na, gyvoji gamta. Žiemą, pavyzdžiui, jie nesuras, nesusiras maisto, nebent mes, medžiotojai ar kiti žmonės, pašarų jiems parūpintumėme. Taigi mes to, tarkim, galime nedaryti arba galime tvariai sumažinti populaciją medžiojant, šaudant pateles šernų pateles, nes tokiu būdu irgi galima sukontroliuoti populaciją, nes populacija mažėja ir tokiu būdu galima geriau pažaboti lygą. Taigi, būtent tą mes dabar ir darome, ką ketiname daryti ateityje, taikant mokslinius principus, kuriuos mums pristato maisto saugos institucija, taip pat kalbame su ekspertais ir taip pat su kaimynais rytuose. Mes nusprendėme siekti ilgalaikio valdymo, šernų valdymo plano ir selektyviai, racionaliai, intensyviai medžiojame pateles. Naudojame tas medžioklės technikas, kurios yra gerai apibūdintos. Mes nenorime su varovais medžioklių, mes nenorime uh, kad e, iš bado numirtų tie šernai, mes norime tyliai išžudyti tuos gyvūnus, dėl kurių mums kyla problemų. Ir tai aišku, šiuo atveju yra patelės. Mes norime drausti laukinių šernų, šernų šėrimą. Kai kurie suinteresuoti asmenį, pažiūrėjau, medžiotojai tam prieštarauja, jiems labai patinka šerti gyvūnus, pritraukti juos, tada nušauti ir juos prisijaukinti, auginti taip, kad kitą sezoną turėtų daugiau galimybių sumedžioti daugiau gyvūnų. Mes tam pasipriešinome, nes e, tokios yra mokslininkų rekomendacijos. Taigi reikia ir informacinių kampanijų, ir bendro darbo, partnerystės. Ir turime viską padaryti, kad e, turėtumėme, įtakotumėme medžiotojų elgesį. Ir tas e, kritusius gyvūnus turime surinkti ir sunaikinti kuo galima greičiau. Taigi teikime kompensacijas tiems, kurie pristato kritusius gyvūnus į tas vietas saugiai, kur, kur galima sunaikinti. E, dar vienas veiksnys, tai yra žmogiškasis veiksnys, šernai jau yra nemenkas iššūkis, na, o žmonės, bent jau žmonės galima mokyti, šviesti. Tai tam tikslui mes e, naudojame informacinės kampanijas, mes tam tikras e, siūlome paskatas ir šiek tiek baudžiame, nes reikia tokių veiksmų, kurie, kurios privaloma, kurių privaloma imtis. Ir kai kurie ūkininkai dėja nelabai linkia daryti tai, kas jiems nepatinka. Tai dėl to yra vykdymo priemonės, kurios privalu vykdyti. Mes turime užtikrinti biologinį saugumą. Ūkininkai turi suprasti, kad yra tam tikros praktikos, kuri nėra įmanoma, jeigu norime susitvarkyti su lyga, tokia lyga kaip afrikinis maras. Ir taip pat yra tas, ta sąveika tarp dviejų sektorių - medžiotojai ir ūkininkai. Irgi čia yra nelengva. Ypač jeigu ūkininkas yra ir medžiotojas. Tai tada yra interesų konfliktas faktiškai. Ar man čia rūpintis mano gyvūnais, kurie yra gyvoje gamtoje, kad pato galėčiau per kitą e, medžioklės sezoną juos sumedžioti su draugais, ar geriau man pasirūpinti savo keulėmis, nes iš to pragyvenu. Tai čia tokia dilema ir kai kuriems ūkininkams sudėtinga. Ir šią žiemą jiems bus tikrai sudėtinga, ką, ką pasirinkti. Ar jie nori apsaugoti savo gyvūnus, tai yra e, keules, ar nori pasilinksminti sekmadienį e, medžio, medžioklėje. Mes ketiname būti lankstus, dinamiški ir peržiūrėti taisyklės bei principus, kiek įmanoma ir kiek reikia kartų, kiek, kiek kartų reikia tiek. Dėl regionalizavimo mes norime koreguoti ir keisti tą situaciją prireikus, pavyzdžiui, arba išplėtent, išplečiant ribojamą zoną kuri buvo nuspalvota įvairiomis spalvomis, arba sumažinti tą teritoriją. Ir mes jau esame numatę atitinkamą strategiją, kaip atsisakyti apribojimų, kurie labai yra skausmingi gamintojams. Tačiau mes turime imtis tvarių priemonių ir mes ketiname išanalizuoti kitas tvarumo galimybės. Tai reiškia sumažinti gamintojų kančias Ir mes tikrai imamės kūrybingų priemonių, mes veterinarius principus e, iš tiesų naudojame kiek įmanoma efektyviau ir taip pat reikia stiprinti priežiūrą. Priežiūra būtina surandant lygos žydinius. Ir tik tuomet, kai žinome, kur yra lygos žydiniai, galime apginti daug keulienos produktų ES. Tas žemėlapis, kurį matėte, tai yra tik tai dalis Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir dėja, dėja beveik visa Estija. Tai yra paveiktos teritorijos, infekuotos teritorijos, bet dauguma ES vis tiek dar yra švari teritorija. Kaip sakiau, na, tai yra moksliniai dalykai, bet reikia nepamiršti, kad išnaikinant tų gyvūnų tank, tankumą galime iš tiesų išnaikinti ir lygą bet netgi jeigu yra labai nedidelė šernų populacija, vis tiek gali būti išsaugoma ta lyga per žiemą, nes lyga lieka kritusiuose gyvūnuose. Taigi sudėtinga tą įrodyti, ypač kai kuriems kaimynams. Toliau yra keulių problema. Puikiai žinome, lyga lėta. Būtų geriau, jeigu būtų greita ir per naktį visi kristų tie gyvūnai, kaip yra kitų gripų atveju ar marų atveju. Tačiau tai yra lėta, pakankamai lėta lyga ir pasyviai stebint situaciją, tai reiškia, kad žmonės mums pasako, kur susirgo, tarkim, keulės, tai tada mes bandome 97 procentus tų matome išsiaiškinome atvejų, bet 3 procentai lieka neišsiaiškinti. Taigi mes bandome biologinį saugumą stiprinti. Dėkoju ir dar norėčiau per 2-3 minutės parodyti, kaip yra su kitomis lygomis. Tai yra naujas iššūkis ir aš jums leidus tikrai norėčiau jūsų pažindinti su tą situaciją. Žemėlapių nėra, tai aš tiesiog žodžiu paaiškinsiu LSD lyga. Tai yra galvijų lyga, išskirtinai galvijų lyga, tai yra egzotinė lyga ir ji pateko į Europą per Turkiją, kaiminę valstybę ir e, ji paveikė Balkanus plačiaja prasme ir ES, ir ne ES valstybės narės - Graikija, Bulgarija, taip pat e, Albanija, Montenegro, buvusią Jugoslavijos Respublika, taip pat e, jos nustatyta Kroatijoje ir Bulgarijos e, šiaurinėje dalyje. Rumunijoje, Vengrijoje ir Kroatijoje šios lygos nėra ir taip yra neatsitiktinai o dėl to, kad veterinarijos tarnybos ėmėsi labai aktyvių pastangų ir įgyvendino pastaraisiais mėnesiais e, nemažai priemonių, vakcinavo didelius plotus. Tai yra egzotinė lyga, tai yra e, lyga, kurios anksčiau niekada nebuvo nei ES, nei Europoje e, ir tai yra lyga, kurią perneša vabždžiai. Taigi tai yra apsunkinantis elementas, bet yra priemonė, yra vakcina ir mes naudojamės ES lėšomis, kad apsirūpintume vakcinomis ir aprūpintume Bulgariją ir Kroatiją visus, kuriems vakcinos reikia. Taip pat Graikijai, kuri patiria poveikį, bet taip pat e, Jotkalnijai, Albanijai, Kosovui, buvusiai Jugoslavijos e, Respublikai Makedonijai ir Serbijai, ne ES šalims. Tai toks yra bendras vaizdas. Ne vien šiaurėje mes susidurėme su problemomis, bet ir pietričiuose. Ir mes e, tikrai manome, kad tos, ar tikimės, kad tos valstybės taip pat aktyviai veiks kovodamos su šia lyga. Ačiū. Ačiū. Ir dabar suteiksiu galimybę pasisakyti komiteto nariams. Ponas Ropė, prašom. E, ačiū gerbiamas pirmininkė už suteiktą žodį ir žinoma, ačiū už tai, kad inicijavot, kad šitas klausimas šiandieną būtų čia svarstomas ir išklausoma informacija. Ir tikrai noriu pasakyti, kad e, tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse situacija yra bloga ir situacija negerėja. Ir tie veiksmai, kurie yra šiandieną vykdomi, jie lokalizuoja e, šiek tiek problemą, bet iš esmės e, na, susidaro įspūdis, kad vyksta kažkoks tai laukimas, laukimas, kad e, lyga liktai savaime išsispręs. Labai liūdna, bet tos priemonės, kurios yra, jos tik tai, sakykime, panaikina toj vietoj problemą, o visos priežasties nenaikina. Ir tie e, susitarimai, kurie buvo bandomi daryti, kad medžiotojai žudytų pateles, jie dėja nevyksta, medžiotojai visiškai nesuinteresuoti, nes po to jiem, reiškia, nebus bandos atnaujinimo ir aš manau, kad čia yra tik tai paprasčiausias vyksta žaidimas. Tai jeigu yra lyga, yra pavojus, reiktų priminėti sprendimus, ir tą daryti privalomai, o ne geranoriškai. Vieni daro, kiti daro, treti daro, ketvirti nedaro. Ir tokiu būdu e, matom, kad e, e paskutiniu metu e, Lenkijoje atsirado keli nauji protrukiai ir dėja situacija Lenkijoje blogėja ir plečiasi. Tai iš tikrųjų mes šiandieną na, e, ne, ne, esam galbūt biški nusiraminę, bet aš manau, kad tas nusiraminimas yra neteisingas. E, aš esu iš tos vietovės, kur buvo prieš du metus e, sunaikinta 20 tūkstančių keulių, Rupinskų kazitiškio keulių kompleksas. Ir dėja, noriu pasakyti, kad priežastis, iš kur atsirado tenai lyga, nenustatyta po šiai dienai. Niekas nežino, kaip atėjo ta lyga. Ar per pašarus, ar per, e, reiškia, e, e, gyvų, reiškia uodus musės, ar buvo, reiškia, atnešta kažko tai kito. Deja, faktas yra toks, kad bent jau man niekas nepatvirtino, iš kur atsirado ten ta lyga. Ir E, labai blogai, kad ES nesusitarė su Rusija ir su Baltarusija, yra skirtingos taisyklės. E, jeigu Europoje yra pakankamai griežtesnės ir yra naikinama tose zonose, tai e, Baltarusijoje naikinama tik ta, ta ferma, kurioje atsitinka. Ir visiškai nenaikinama gyventojų gyvūnai. Ir mes tikrai turim baimės, kad gali būti pakliūti su maisto produktais iš Baltarusijos ir e, tokiu būdu lyga atneštų e, vėl didesnį protrūkį. Aš dar noriu vieną dalyką pasakyti, kad e, man yra žinoma, prieš maždaug metus laiko aš buvau sužinojęs, aš norėjau, galvojau, jūs pasakysit, bet jūs nieko nepasakėt apie vakcinos reikalus. Buvo anksčiau kalbama, kad vakciną sunku nustatyti, kad neaišku, kada jinai bus, ar bus ta vakcina, bet aš sužinojau, kad maždaug prieš metus laiko, kad iš vis konkursas nėra paskelbtas vakcinai ieškoti, vakciną įsigyti. Tai kaip bus su vakcinos klausimu? Ir tikrai žmonės tie, kurie tose zonose šiandieną negali auginti savo asmeniniam poreikiam keulių, o tai kaip matėt, e, Estija, Latvija, Lietuva labai didelės dalys užima, jie e, tą klausimą kelia nuolatos. Kadagi mes galėsim auginti keulės, mes vis tiek keulieną valgom, ją norim įsigyti ir taip toliau. Ir reiktų galvoti, kaip e, sudaryti sąlygas e, mažesnėse ūkėse žmonėm auginti keulės. Ačiū. I poseł Biler. Pane Miller, ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Tikrai norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti komisijai už tokį išsamų pasakojimą, už visas detalės. Man atrodo, kad mes einame tikrai teisinga linkme. Aš šią savaitę buvau nuvykusi į Latviją. Žinau, su kokiamis problemomis susiduria ūkiai. Kai kurių ūkių e, išlikimui kila pavojus, ūkininkai nežino, kaip viskas klostysis toliau. Jūs e, labai puikiai papasakojate apie tai, kokios problemos kyla miškuose. Pavyzdžiui, mes Bavarijoje kiekvienais metais e, nušauname apie 60 tūkstančių šernų. Tikrai esame susirūpinę, kad šernai gali platinti e, šią lygą. Taigi yra tokios e, naikinimo problemos, bet aš nežinau, kaip yra e, kitose šalise tvarkomi e, kritusių gyvūnų lavonai. Pavyzdžiui, Vokietijoje tie kritę gyvūnai yra sudeginami labai aukštoje temperatūroje tam, kad būtų likviduota lyga. Na ir aišku, tikrai padėtis nėra paprasta. Dėl protrukio priežasčių. Kokios yra tos priežastys? Jeigu mes jas spėliosime, tai mums e, nieko nepadės. Mes turime imtis veiksmų. Galbūt reikėtų glaudesnio dialogo su Rusija, apie tai buvo kalbėta, na bet nežinau, ar iš tikrųjų taip problemą išspręsime. E, Keulės auginantis ūkininkai tikrai labai susirūpinę. Jūs beje sakėte, kad e, keuliams šeriamos e, virtuvinės atliekos, maisto atliekos, bet Vokietijoje tau tai labai seniai užtrausta. Gal ir kitose šalise tą reikėtų padaryti. Ačiū už tai, kad suteikėte informacijos apie tą naują lygą LSD. Vokietija, ypač pietų Vokietija, dėl to irgi yra labai susirūpinusi. Mes žinome, kad krinta galvijai ir jeigu yra kažkokia tai vakcina, kuri veiksminga, tai tikrai norėčiau jūsų paprašyti daryti viską, ką tik galite, taip pat skirti ir finansavimą, kad būtų naudojama ta vakcina, nes panašu, kad lyga tikrai sparčiai plinta. Aš palaikau glaudžius kontaktus su mūsų veterinarijos tarnybomis ir jos yra tikrai pasirengusios irgi e, padėti gaminti vakciną. Tikrai yra būtinas finansavimas tam, kad būtų apsaugoti mūsų galvijai, žemės ūkis. Ir aš tikrai tikiuosi, kad mums pavyks e, užkirsti kelią blogiausiam tiek kovojant su afrikiniu keuliu maru, tiek ir su LSD. Yes, thank you very much, Chair, and also from my side. Ačiū pirmininkė, aš irgi savo ruoštų norėčiau Jums padėkoti už detalų pristatymą. Turiu klausimą kolegos iš Suomijos vardu ir norėčiau perskaityti tą klausimą. Jis sako, afrikinis maras yra, kelia daug neram, nerimo kiaulienos gamintojams Baltijos šalyse ir Lenkijoje. ES valstybės narės ėmėsi daug pastangų, kad užkirstų kelią viruso sklaidai, bet informacija nėra kontroliuojama, ar kaiminės šalis daro dėlį spaudimą Europos Sąjungai. Neramu dėl to, kad nėra patikimų duomenų apie padėtį, pavyzdžiui, Rusijoje ir ypatingai Sankt Peterburgo regione. Taigi, du klausimai. Pirmas. Jis, kolega, norėtų paklausti Europos komisijos atstovo, kaip galėtumėme gauti daugiau patikimų duomenų apie afrikinį marą tokiuose valstybėse kaip Baltarusija, Ukraina ir Rusija. Kitas klausimas susijęs su ribojimais riziko zonose, kaip nuostoliai kiaulių ūkių, e, kiaulių augintojų nuostoliai yra kompensuojami. Ir kitas dalykas, jūs kalbėjote apie priekybą, labai įdomu buvo tai iškirsti. Ir, kaip supratau, Sante generalinis direktoratas ir Rusijos institucijos lyg ir derasi, jūs minėjote PPO rezultatą. Ar Europos komisija dar derasi, ar viskas jau sustojo, ar yra bandoma pasirūpinti, kad būtų eksportuojama iš tų teritorijų, kurios nėra paveiktos šios lygos, kad joms būtų, iš ten būtų leista eksportuoti produkciją į Rusiją. Ponas Agnių. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad pristatymas buvo puikus, labai informatyvus. Ačiū už tai. Norėčiau paklausti techninio klausimo pirmiausia apie simptomus. Ar simptomai yra kurį laiką nepastebimi. Jeigu taip, tai kiek laiko ir kai gyvūnas jau rodo simptomus, kurie matyti yra akivaizdus, tai kiek užtrunka iki mirties, kaip viskas greitai vyksta, nes e, tai yra labai svarbu žinoti. Akivaizdu, kad šernai labai prisideda prie lygos skleidimo ir Junktinėje karalystėje nėra daug šernų. Uh, tačiau vis tiek jie dažnai yra šeriami. Ir kai kurie iš jų pabėgo, tarkim, iš tų ūkių ir dabar šernų Junktinėje karalystėje yra visai nemažai. Ir mums neramu dėl to, kad yra daug keulių, kurios yra laikomos laukia didelėse bandose ir panašu, kad jos gali turėti kontakto su šernais, nei tos, kurios laikomos keulidėse. Taigi čia yra nemažai problemų ir reikia išsiaiškinti, kaip plinta lyga šalia tų e, kritusių gyvūnų ir, ir panašiai, ką sukontroliuoti gal lengviau. Ar yra galimybė kad tarkim tie paukščiai, kurie, na, tokie groboniški paukščiai, kurie e, lesa kritusių gyvūnų mėsą, kad tada jie, tarkim, pavyzdžiui, palesę tokios dvėselienos gali, tarkim, nusileisti, atskristi į ūkį ir ten nusileisti. Aš nežinau, kaip ten yra, nes paukščių gripas, tarkim, per migruojančius paukščius ir buvo perduotas. Ir čia yra šioks toks prieštaravimas, nes paprastai, kai kalbame apie Rusiją, na, aš nesakau, kad nesutinku su jumis, bet panašu, kad Rusija elgėsi atsakingai. Draudė, uždraudė eksportą, uždrausdama eksportą. Man atrodo, kad tai yra atsakingas veiksmas, jeigu jūsų šalyje, tarkim, kyla tokios lygos grėsmė. Tačiau buvo pasakyta, kad tai nėra teisingas veiksmas. Gal galėtumėte paaiškinti tai plačiau ir taip pat jūs labai irgi teisingai pasakėte apie tai, kad žmonėms patinka šaudyti ir šernus ir auginti keules tuo pat metu. Ir jeigu, tarkim, mano šalyje fazanus žudo, e, medžioja e, medžiotojai ir taip pat e, vištas augina savo ūkiuose. Taigi tokių prieštaravimų matome ir daugiau. Dziękuję. Pan poseł Viegas. Panas Viegas, prašom. Ačiū pirmininkė. Galbūt ne viską teisingai supratau dėl to, kas vyksta Italijoje, ypač Sardinijoje. Man atrodo, kad ten irgi plinta afrikinis keulių maras. Taigi, kokia padėtis e, Sardinijoje? Ar padėtis endeminė, ar užfiksuotas kažkoks tai e, afrikinio keulių maro, maro protrukis? Taigi, gal galite pakomentuoti padėtį e, e, Sardinijoje, nes, kaip žinia, Sardinija yra um, viduržėme jūros sala e, Europoje. Toliau, dėl šernų. Daugelis šalių turi labai griežtus e, įstatymus. Dėl įvairių saugių zonų kūrimo. Pavyzdžiui, yra nustatoma, kokia, kokia yra saugi zona, kur gali gyventi naminiai gyvūnai. Ten yra labai ribojami kontaktai tarp keulių ir šernų. Tai man atrodo, kad tokia atveju negali keulės e, užsikrėsti nuo šernų. Bet e, matome, kad e, Daugelis šalių e, šios taisyklės ko gero nesilaiko. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte, ar iš tikrųjų e, yra egzistuojama į tokias prevencinės sanitarinės priemonės, kuriant saugos zonas, tam, kad būtų galima išvengti kontaktų tarp e, šernų, kurie gali būti užsikrėtę, ir keulio. O dabar dėl tų rizikos zonų. kaip yra renkami kritusių gyvūnų kūnai, kur jie paskui vežami, ar yra kažkokie tai apribojimai. Ir paskirstų gyvūnų iš užkrestų teritorijų mėsai. Galbūt e, vėliau tokia mėsa perdirbima, bet mes nežinome, ar virusas tokioje perdirbtoje mėsoje ir jos gaminiuose išlieka. Kartais neaišku, iš kur patenka vienas ar kitas produktas, ar buvo taikomi apribojimai. Na ir galiausiai. kaip yra e, stebima e, populiacija. Jeigu, pavyzdžiui, atvyksta e, šernai į lygos paveiktas teritorijas, kaip užtikrinti, kad jie neužsikrėstų. Dar noriu pasiteirauti, e, kuo skiriasi klasikinis keulių maras nuo afrikinio keulių maro. Panašu, kad e, simptomai yra panašus ir abi dvi lygos yra labai rimtos, labai pavojingos. Ar e, lygos naikinimo, lygos naikinimo planus yra, yra įtrauktas ir klasikinis keulių maras? Dėl afrikinio keulių maro, tai noriu pasakyti, kad čia vakcina neegzistuoja, bet e, galbūt egzistuoja vakcina e, klasikiniam keulių marui. Yra tikrai svarbu, kad e, tos šalis, kuriuose šiuo metu dar nėra afrikinio keulių maro, kad jos irgi nebūtų užkrestos, kad tas virusas ten nepatektų. Ačiū. Aš taip pat e, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą, už tokią detalę informaciją. Tikrai labai aiškiai parodėte šios grėsmės ir problemos mastą. Mano šalis Lenkija e, yra paveikta tos lygos, kaip ir buvo parodyta žemėlapyje. Tai yra e, pasienio teritorijose ypač. Na ir mm, dėja, tai veikia iš tikrųjų mėsos kainas e, visose, visoje šalyje. Tos kainos yra mm, mažesnės nei anksčiau ir ūkininkai, aišku, nuo to mm, kenčia. Iš šalyje taikomos labai griežtos aršios priemonės, taikomas visas tų priemonių arsenalas. Ir ypač paveiktose plotose teikiamos paskatos sustabdyti keulių auginimą trejiems metams. Ir tai, aišku, taip pat susijęs su papildomomis išlaidomis. Ir neseniai buvo priimtas įstatymas, pagal kurį tose regionuose, kur lygos nėra, rinkos kaina e, nupirkta šimtas tūkstančių keulių. E, tos keulės e, nebus perdirbtos ir skirtos greičiausiai labdaros organizacijoms. Ir visa tai yra susijęs su milžiniškomis sąnaudomis. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, ar Lenkija uh, E, gali pasikliauti komisijos parama įgyvendindama e, tokias e, didelės programas, ar mes turim pasikliauti tik savo biudžetu. Panas Moj. Grazie, signor Presidente. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už visą suteiktą informaciją. Kaip jau sakė, anksčiau kalbėjo kolegos, nebuvo paminėta viena šalis, kur jau daug metų rusena tos lygos žydinys, o konkrečiai Italija ir Sardinija, Sardinija iš kur aš ir esu kilusi. Sardinijoje afrikinio keulių maro problema egzistuoja labai seniai, mane nustebino, kad jūs to nepaminėjote. Ir komisija dar 2013 metais siuntė savo atstovus į Sardiniją tam, kad įvertintų, kaip taikomos priemonės e, e, skirtos kovai su e, afrikiniu keulio, keulių maru. Bet ir, ir taip pat Italija paprašė finansavimo iš ES tam, kad e, padėtų veikti šią epidemiją. Bet to finansavimo negavome, vis dar kyla problema su finansavimu. E, ir taip pat um, Italijoje reikėjo vykdyti ir šios lygos profilaktiką. dėl kai kurių kitų lygų buvo vykdoma prevencija, taip pat e, buvo gyvūnai ir skiepijami. Ir dabar labiausiai dėl tos e, padėties kenčia smulkus ūkininkai. Mes vis dar laukiame konkretaus atsakymo iš ES. Spalio 18 dieną e, susitiks speciali darbo grupė Task Force Italijoje. Ir būtent e, ta darbo grupė svarstys, e, kaip yra panaudojamos ES lėšos regionuose. Tai aš naudodamasi progą norėčiau pasakyti, kad ši e, darbo grupė Task Force turėtų galų gale pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų realiai yra naudojamos ES lėšos. Dziękuję. Pan poseł Łazon. Ponas Lozo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi manau, kad šis pristatymas buvo nepaprastai įdomus, spūdingas ir norėčiau užduoti klausimą, kuris panašus tai, klau, ko klausė ponas Agnių. Tai yra, aišku, labai aktuolus ir svarbus klausimas mūsų ūkininkams, bet taip pat tai yra aktuolus klausimas e, ir mums. Taigi norėčiau sužinoti, kiek šis, ši lyga e, pasireiškia šernų tarpe ir kaip ji greitai plinta ir kaip ji perduodama e, kitiems gyvūnams, lapėms pavyzdžiui ir kitiems laukiniams gyvūnams. Dėkoju. Daugiau nematau prašančių žodžio. Paprašysiu atsakyti dar į klausimą apie šernų populiacijos mažėjimą, kaip sakėte, tai neturi įtakos lygos plitimui. Ar iš tikrųjų taip yra? Ir kaip Jūs vertinate laukinių žvėrių populiacijos situaciją? Galbūt tai ne visai susijęs klausimas, galite ir neatsakyti, bet vėlgi klausimai susiję mm, su konkrečių rušių išlikimu, nes tai yra klausimai aktualūs ir ūkininkams. Turėčiau tą patį klausimą apie įvairias gyvūnų rūšis, bet svarbiausia galbūt šernai, šernų populiacija. Thank you very much again. And... Labai ačiū dar kartą. Ir ačiū už tikrai įdomius klausimus. Suprantu, kad daugeliu jūsų gerai žinomi veterinariniai aspektai, tai dėl to aš džiaugiuosi. Aš pasistengsiu atsakyti į visus klausimus, galbūt tą tvarką, kurie jie buvo užduoti. Ir, bet jūs suprantate, kad tai bus nelengva padaryti. Aš sugrupuosiu galbūt šiek tiek klausimus kad atsakyčiau ryšliau ir aiškiau. Pirmiausia, ką daryti su šernais ir patelių medžiojimu, kokie veiksmai yra nustatyti. Ir pirmininkas uždavė klausimą apie populaciją šernų. Taigi mes naudomės dviem pagrindiniam priemonėm. Pirmiausia, paskatos tam, kad medžiotojai turėtų paskatas medžioti e, pateles, mes jiems mokame. Ir mokame ES pinigus ir labai dosniai mokame. Mes e, sumokame kiekvienam medžiotojui, kuris e, pristato patelės e, skerdeną, sumedžiotą neseniai. Ir ta patelė yra, ar ta, tie palaikai pristatomi į vietą, kur saugiai sunaudojami. Ir Mažiausiai 75 procentai to, kas sumokama medžiotojams, yra ES lėšas. Ši priemonė papildoma kitomis mm, paskatomis susijusios su medžioklės praktika. Mes rengiame informacinės kampanijas ir aiškiname medžiotojams, mm, ko jie neturėtų daryti, Taigi bandome juos šviesti. Čia taip pat 75 procentai iš ES biudžeto. E, taip pat miškininkus ir aplinkosauginės institucijas informuojame apie tai, kokia praktika yra e, žalinga. Pavyzdžiui, kai kurie veiksmai yra uždrausti e, ir atsakingos institucijos turi užtikrinti, kad tie draudimai galiotų. Pavyzdžiui, šernų šėrimas e, didinant populaciją. Tai yra draudžiama įstatymu. Taigi tikimės, kad e, tai padės e, suvaldyti situaciją. Toliau kaip lyga perdodama, tai nėra nauja lyga. Ji nėra perdodama mūsų ar vabzdžių, ar lapių, ar paukščių, kurie ar maitvanagių. Mes e, turėjome patirties šeštajame, aštuntajame ir devintajame praeitamžiaus dešimtmečiuose, kai kuriuose vietose, ypač Iberijos pusėsalyje, turėjome tokią patirties, kurią galime mm, pasinaudoti. Mes žinome labai gerai, kas vyko Lenkijoje vasarą. Ir tai yra mm, nusikalstamų veiksmų pasiekmė ir tas konkretus asmuo pardavinėjo užkrėstus paršiukus ir taip išplito ta lyga tose teritorijose, kurios anksčiau nebuvo. Bet dabar tai asmeniui yra taikomi, taikomas būdžiamasis persekiojimas. Ir greičiausiai e, ta veikla buvo vykdoma netoli užkrėstų teritorijų, bet gali būti taip, kad tokia priekyba bus vykdoma tarptautiniu mastu. Taigi žmogiškasis faktorius čia taip pat suveikia. E, taigi čia jau ne vien veterinarinė problema, bet ir žmogaus elgesio problema. Kaip bendradarbiauti su kaimynais, su Rusija. Aš e, prisipažinsiu, kad dalyvauju dialoge su Rusija ir situacija e, gerokai pagerėjo tada, kai mes pradėjome naudotis tarptautinėmis e, organizacijomis, tokiamis e, kaip Pasaulio žemės ūkio organizacija ir panašiai. Ir Rusija galbūt patogiau jaučiasi tokiu formatu ir pokalbis, diskusija būna atviresnė. E, tie žydiniai, kurie buvo parodyti netoli Suomijos, Rusijos šiaurėje, mums kelia susirūpinimą, bet bent jau mes apie juos žinome. Apie juos mums pranešta ir mes galime jau diskutuoti, galim kalbėti apie tai, kokios yra silpnusios pusės Rusijos sistemoje, galbūt ne taip daug jie išleidžia, kaip mes, identifikuojant lygos e, protrukius, bet bent jau jie sąžiningai e, nurodo to žydinį. Su Baltarusija bendradarbiauti sunkiau. Jie neigia problemą ir nuo 13 metų apskritai nėra pranešę apie žydinių uh, apie žydinius. Taigi, mm, veterinarijos terminais kalbant, Baltarusijoje nėra žydinių ir mes jiems esame grėsmė ir jie mums taip tiesiai ir sako, e, ne mes turim problemą, o jūs turite problemą, bet jūs matėte žemėlapį. E, tai yra tikrai įžeidžiantis teiginiai ir tikrai sunku mums bendradarbiauti su tokia šalimi, kurioje taip e, mažai skaidrumo. Thank you. Aš skaidrėse neparodžiau vakcinų termino ar žemėlapio. Sakiau, kad vykdomi moksliniai tyrimai e, skirti e, lygos suvaldymo priemonėms, bet neįtraukiau vakcinų. Taip yra dėl to, kad nėra net ir vakcinos kandidatės. Mes per toli nuo net tokios vakcinos, e, kuri galėtų būti išbandyta, patiekta į rinką per artimiausius metus, ne, ne vienerius, keletą metų, gal labai daug metų. Mes neturim net tokios pirminės vakcinos ir mes turim išmokti įveikti lygą be vakcinos, kol vykdomi moksliniai tyrimai mm, vakcinai pagaminti. Kol vakcinos nebus, mm, ar kai vakcina bus, mes pritaikysime savo kitas priemonės, kaip sakiau, LSD atveju vakcina yra ir um, ji naudojama. Ir galbūt reikia palaukti netgi, jeigu vakcina bus netobula, vis tiek, bus geriau, ne, vis tiek tai bus geriau negu jokios vakcinos. Aš tikrai labai optimistiškai negaliu kol kas žiūrėti į šį klausimą. Ir iš tikrųjų, kai žiūrim į žemėlapį, kai matom visą uh, ES matome, kad kažkiek jau valdome situaciją ir tai nėra blogai. Dėl um, palaikų e, naikinimo Mes žinome, kad klasikinio keulių maro atveju jau buvo išmokta, kaip tos palaikus šalinti, taigi mes žinome kaip termiškai apdoroti palaikus, kad būtų nužudomas virusas ir mes investuojam toliau į tas priemonės ir finansuojame saugius palaikų šalinimo būdus, yra įranga ir infrastruktūra tose šalise, kurios susiduria su šia problema. Labai konkretus klausimas iš Suomijos, e, kaip gauti patikimus duomenys. mes viską išbandėm. Įtikinti, raginti Rusijos atžvilgių Aš esu tikras, kad Rusija pateikė e, visus duomenys, kuriuos turi. Jeigu kažko, kažkokios informacijos nesuteikė, tai galbūt e, jie patys neturi tų trūkstamų duomenų. Bet mes reguliariai susitinkame techninių lygmenių, o visa kita yra dėrybų objektas. Ir e, iš tikrųjų sunku ir dėrėtis, ir bilinėtis tuo pačiu metu, o mes bilinėjomės su jais šiuo metu. E, bet bent jau dėl bendradarbiavimo aš e, galiu pasakyti, kad jis yra sėkmingas. Dėrybos nežinau, ar jos e, bus sėkmingos ar ne. Dabar vyksta dėrybos keliais lygmenimis. kiek laiko mm, fermose negali lik, kiek negali būti auginami, auginamos keulės po išnaikinimo. E, po ke, per keletą savaičių turi likti ferma tuščia ir tada e, įleidžiami bandomieji paršeliai ir patikrinama, ar jie neužsikrės artimiausių metų. Ir tokia priemonė pasiteikino Iberijos pusiasalyje 80-metyje E, buvo ten žydinių, kolegos Ispanijoje ir Portugalijoje įveikė tą lygą labai primityviamis priemonėmis, netgi be patikimų testų ir be jokių vakcinų. Mm, jie tiesiog taikė tokią metodiką, kurią aš dabar e, paaiškinau, taikant tas saugumo priemonės. Būtent e, buvo labai aiškiai atskirtos fermos ir šernų populiacija, atstumas ir mm, užtvėrimai tvoros e, buvo numatytos. Na ir tą galima daryti skatinant e, tokią metodiką arba nustatant e, konkrečius apribojimus. Mm. Taigi čia yra ir subsidiarumo aspektas ir galbūt valstybės narės pačios geriau žino, kaip taikyti biosaugumo priemonės jų teritorijose. Kai kuriuose šalise, jungtinėse kar karalystėje, pavyzdžiui, e, jums pasisekė, nes jūs neturite šernų. E, Vokietijoje, Belgijoje, Luksemburgė e, buvo klasikinio keulių maro proveržių ir ten buvo ši lyga suvaldyta, nes buvo vakcina. Bet jeigu ir jeigu teritorijoje nėra šernų, kaip Danijoje ir Junktinėje karalystėje, šernų ten ir nereikėtų įvežti, jų ten neturėtų būti, nes iš tikrųjų tai bus papildomas rizikos veiksnys. Sardinija. Žemėlapiuose sąmoningai ne su nenurodyta padėtis Sardinijoje. Norėjau atskirai parodyti Lenkiją ir Baltijos valstybės, nes problema Sardinijoje yra šiek tiek e, kitokia. Žinome, kad ten yra labai stiprus socialinis elementas, kuris turi būti. Mm, Sprendžiamas vietos metu, galbūt netgi sociologinėmis priemonėmis. Ir tikrai nepaslaptis, kad e, labai svarbu tai, kad e, nėra užtikrinamas konkrečių taisyklių taikymas toje Europos teritorijoje. Mm, ten yra tikrai sunku tą problemą spręsti. Yra atsakingos centrinės institucijos, yra nustatyta atitinkama hierarchija, įtraukta policija apsauginiai yra nustatyta visa piramidė, visa sistema, kuri padėtų išspręsti problemą susijusią su žmonių elgesiu. Ir tai yra tikrai labai sunku. Taigi aš e, norėjau parodyti Sardiniją atskirai. Sardinijoje sukontroliuoti tą lygą lengviau, nes tai yra sala ir ji nekelia grėsmės kitoms teritorijoms ir mano buvęs direktorius grįžo dirbti į Sardiniją ir jis tikrai situaciją ten išmano geriau negu aš. Vėlgi Sardinijoje yra socialinis komponentas svarbu ir taikomos iniciatyvos ir baudžiamosios priemonės. Jie skiria ten um, kaimo plėtros fondo uh, lėšų ir papildomų priemonių. Ir man atrodo, tai yra tinkama. Ir ten yra įtraukta policija ir ji e, vykdo labai griežtus veiksmus ir didelį spaudimą. Taigi galiausiai Sardinijoje turės būti įgyvendintas e, įgyvendinti ir Italijos įstatymai, ir ES teisės aktai. Skirtumai tarp afrikinio keulių maro ir klasikinio e, keulių maro. Čia reikėtų galbūt išsamių ir detalių veterinarinių žinių. Vizualiai tai yra panašios lygos, bet klasikinis e, maras e, plinta fermose greičiau, per kelias dienas. Ir užkrečiami daugelis gyvūnų. Afrikinis keulių maras plinta šiek tiek lėčiau, Ir kita vertus klasikinis maras nužudo mažiau gyvūnų. Po trijų, keturių savaičių užkrėstoje fermoje, afrikinių marų užkrėstoje fermoje visi gyvūnai e, išmiršta. Bet Klasikinio maro atveju yra šiek tiek kitaip. Galbūt klaidina tai, kad panašus pavadinimai, nors virusas yra visiškai ne tas pats ir yra patikimų priemonių, taip pat vakcina klasikiniam keulių marui, bet ne afrikiniam keulių marui. Inkubacinis laikotarpis. Jis yra trumpas, o e, klinikiniai tyrimai e, duoda labai drastiškų rezultatų. Gyvūnų temperatūra pašoka staigiai, jie tampa apatiški ir e, miršta per kelias dienas. Ir e, jeigu fermoje yra keletas e, pastatų, tai galbūt užtruk šiek tiek ilgiau virusui pereiti iš vieno pastato į kitą, bet tikrai nedaugiau negu vieną savaitę. Taigi per vieną savaitę apima virusas visą fermą. Taigi tas inkubacinis laikotarpis tikrai trumpas ir tai padidina problemą, bet vėlgi virusas nėra naujas ir yra atitinkamos priemonės, kurios yra numatytos. Aha, the, the, the impact on prices, the incentives. The dėl paskatų, dėl tvarumo, dėl finansinės paramos. Mes turime įvairių instrumentų. Europos Sąjunga tikrai nebandė sutaupyti e, veterinariniams priemonėms arba e, paramos rinkom, rinkai priemonėms. Komisija laikosi štai kokią požiūrę. Dėl veterinarijos priemonių, tai mes manome, kad Jos turėtų būti naudojamos esant reikalui be jokių apribojimų. Labai svarbu, kad lyga būtų sukontroliuota. Mes e, teik, e, esame numatę išmokas paveiktiems ūkiams, e, kurie galbūt turi nutraukti savo veiklą čia naudojame ES lėšas, taip pat mes finansuojame šernų naikinimo priemonės, nu, mokame išmokas medžiotojams, kurie e, nušauna šernų pateles. Ir taip pat e, teisės aktuose yra numatytos kofinansavimo priemonės, tose šalise tai yra 75 procentai. Taip pat mes e, finansuojame ir e, rinkos priemonės. Čia mechanizmas veikia kiek kitaip. Mechanizmo e, veikimo pradžia priklauso nuo rinkos veiksnių, nuo tam tikros e, slengsnės vertės, kuri fiksuojama rinkoje. Aš negaliu Jums konkrečiai pasakyti, kada tas priemonės pradedamas taikyti, nes atmintinai nemoku įvairių rinkos kainų manau, kad atsakiau daugelį klausimų. Gal ką ir pamiršau, gal nespėjau visko užsirašyti, gal ir mano kolega net nesuspėjo visko užsirašyti. Beje, buvo atirautasi dėl e, šarnų e, simptomų. Mes dažniausiai randame jau kritusius šarnus, beje, e, yra tokių šarnų, kurie žūsta keliuose, avarijoje. E, užsikrėtę šernai e, elgesi keistai, jie bėga per kelią, e, atsitinka taip, kad automobiliai juos numuša. Tai yra tam tikras įspėjimo ženklas. Jeigu padaugėja eismo įvykių, kur žūsta šernai, tai jau yra prastas ženklas, nes paprastai šernai nelinkia žudytis. Aš manau, kad tiek iš mano pusės. Nie widzę Nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio. Papildomų klausimų panašu, kad nebus. Taigi dar kartą ačiū visiems. Noriu padėkoti komiteto nariams ir komisijos atstovui. Kažkuria prasme mūsų apraminote. Aš taip įsivaizdavau, kad mes logistiškai nesam pakankamai pasiruošę įveikti didelės grėsmės ir didelės epidemijas. Galbūt vertėtų mums grįžti kada nors prie šito klausimo. Nes viskas gerai, kai viskas gerai. Bet um, išskirtinėmis aplinkybėmis, nenumatytiems atvejams taip pat reikia ruoštis. Dar ponas Agnių. Ačiū už visus atsakymus e, komisijos atstovui. Aš uždaviau klausimą apie Rusiją ir eksporto draudimą. Uh, nes atrodytų tai neatsakingas dalykas, bet iš principo, atrodytų, kad tai atsakingas dalykas, bet ją pas, paskel, pasmerkė tartutinė institucija. Ką Jūs apie tai manote? Well, at, at this point... Kągi, na, šiuo metu e, aš laikiausi atsargaus, atsargaus požiūrio, paminėjau tik faktus. Šiuo metu mes e, manome, kad e, Rusija turi teisę ginčyti e, komiteto ataskaitą. Komiteto ataskaita buvo labai palanki. ES pozicijai. Futbolo terminais kalbant, mes laimime rezultatų 6-1. Mes kol kas laimime, bet kova dar nebaigta. Aš nesu teisininkas, aš iš veterinarijos pusės stebiu vykstantį ginčą. Esu nusiteikęs e, optimistiškai, gana optimistiškai. Mūsų priešininkai Ženevoje e, PPO pateikia savo faktus. Aš juos vertindamas manyčiau, kad mes turėtumėm laimėti. Bet kol kas laikausi atsargaus požiūrio. Ačiū tuo ir baigiame svarstyti visus darbo atvarkės punktus. Dar kartą ačiū visiems. Ir baigiame šios dienos posėdį. Kiti posėdžiai lapkričio 7 ir 8 dienomis. Linkiu visiems laimingai grįžti namo ir ačiū. Posėdį baigiame. This article about Russia is very scary. It's